and we have a vote today. So, good morning. Good morning. Good morning, everyone. Labas rytas. Please be seated. Prašom sėstis. We're welcoming you to this ordinary meeting of the Sveiki atvykę į eilinį Libė komiteto posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas, ją pakeitus taip, kaip dabar sakau. Pone Watson e, praėjusią savaitę lankėsi Sicilijoje su mūsų delegacija ir paprašė, kad šis klausimas būtų įtrauktas į mūsų komiteto darbo atvarkę. Ji pateiks mums ataskaitą, visos delegacijos ataskaitą apie jų vizitą į Siciliją ar gali, ji greičiausiai bus pateikta 5 val. po pietų. Tai reiškia, kad posėdis turėtų prasidėti pusė šešių, jeigu niekas neprieštaraus. Koordinatorių posėdį turėjau galvoje. Taip pat galim patvirtinti praėjusio posėdžio protokolą, jeigu niekas tam neprieštarauja. ir galime eiti toliau. Ketvirtasis darbo tvarkės punktas tai yra pono Wolfgango Götso pranešimas. Jį sveikiname atvykus. Tai yra Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centro direktorius. Jis pateiks ataskaitą apie narkotikų problemą Europoje, remiantis narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2011 metų metinę ataskaitą. Sveiki atvykę, ponė Giocai. Netrukus suteiksime jums žodį ir po to vyks diskusijos. Ponė Giocai, žodis jums. Čia. Dėkui. Ponios ir ponai, gerbiamas pirmininkė, iš tiesų man didelė garbė Jums pristatyti mūsų rezultatus iš 2011 metų metinės ataskaitos dėl narkotikų problemos Europoje. Aš taip pat Jums pristatysiu pirmasias reakcijas, kurio sulaukėme nuo tada, kai lapkričio 15 dieną Lisabonoje buvo pirmą kartą pristatyta ši ataskaita. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad ataskaita, kurią jūs visi esate gavę, nėra tiesiog atskira ataskaita. Jie yra dalis labai didelio dokumento paketo, kurie, kuris apima įvairiausius rezultatus kitose sritise, kitais klausimais. Visą tai galite rasti internete. Ten yra vertinamos kiekvienos valstybės situacija, taip pat galiu pasakyti, kad visa tai yra pateikiama mūsų interneto svetainėje, kaip ir daug kitos informacijos ir ši svetainė yra nuolatos atnaujinama. O dabar grįšiu prie ataskaitos. Noriu pasakyti, kad šių metų metinė ataskaita yra kontrastų ataskaita. Viena vertus, ji rodo, kad situacija yra tarsi stabili, skaičiai nedidėja, neauga, yra kai kuriuose sritise, kaip pavyzdžiui, kanapių vartojimas jaunimo tarpe, rodo netgi teigiamus pokyčius. Tačiau sintetinių narkotikų rinkoje e, situacija prastėja ir taip pat prastėja situacija, kalbant apie tai, kaip dažnai narkotikai yra vartojami kartu su kitais vaistais ir alkoholiu. Čia situacija e, sudėtingėja. Galiu pasakyti, kad alkoholis ir opijatai tai, lieka daugiausia problemų keliančiais narkotikais. Taip pat e, pastebime, kad daugėja e, ven, intraveninių narkotikų vartojimo kiekis. Taip pat e, buvo nustatyti substitutiniai narkotikai, kai kuriuose visuomenės grupėse jie yra vartojami daugiau tačiau opijatų vartojimo gydimo lygis e, yra suaktyvėjęs, tačiau kai kuriuose valstybėse šis lygis dar pakankamai mažas. Dažniausiai tai yra rytų Europos valstybės narės. Taip pat e, pastebimas nestabilumas heroino rinkoje, lyginant su 2010 metų pabaiga 2011 metų pradžia. Ir galima tai paaiškinti tuo, kad Afganistane opimo e, gaminimo kiekiai labai stipriai išaugo ir taip pat narkotikų gamybos Azijoje lygis išaugo. E, tačiau bendradarbiavimas tarp ES ir Turkijos policijos buvo suaktyvintas ir pasiekė pakankamai gerų rezultatų, e, kalbant apie narkotikų kontrabandos valdymą. Ir Europoje mirties skaič, atvejų skaičius nuo narkotikų taip pat yra išaugęs ir daug iš tų mirties atvejų, dažniau apie 7500 atvejų per metus įvyksta dėl narkotikų perdozavimo, bet to galima buvo išvengti remiantis atitinkamų veiksmų. Per paskutinį dešimtmetį pavyko pasiekti teigiamų rezultatų gydant živ atvejus tarp narkotikų vartotojų, tačiau e, intraveninių narkotikų vartojimo lygis dar vis tiek pakankamai aukštas. Ir čia galima padaryti keletą išvadų. Visų pirma, Europoje narkotikų gydimo programos e, nepakankamai aktyvios. Ir antra, Žinome, kad živ epidemija vis dar kelia labai daug sveikatos problemų daugelįje valstybių narių, kurios ribojasi su ES, nors nėra ES narės. Visa tai yra e, susiję ir su politinė situacija, kadangi dėl to živ gydimas tampa dar sudėtingesnis. Kai kuriuose valstybėse susiklosto išskirtinės aplinkybės, kurios e, sukelia galimybės živ plisti daug intensyviau kai kuriuose visuomenės grupėse. ŽIF reikalauja e, imtis papildomų priemonių ir iš daugelių valstybių narių, pavyzdžiui, iš Rumunijos dabar gaunama labai daug nerima keliančių skaičių informacijos. Lengviausiai prieinama ir dažniausiai vartojamas narkotikas dabar yra kanapės Dabar yra nustatyta, kad Europoje 22,5 milijono vartotojų per metus ir daugelėje valstybių šis skaičius, vartotojų skaičius arba yra stabilus, arba mažėja. Dažniausiai tokius narkotikus vartoja jaunuoliai, vyriškos lyties jaunuoliai, dažniausiai jie jas vartoja kiekvieną dieną ir dėl to susiduria su didesnė rizika mm, susidurti su iš to kilinančiomis problemomis. Be to, verta pastebėti, kad daugėja asmenų, kurie siekia pagalbos, norėdami atsikratyti e, šios narkotikų problemos kai kuriuose valstybėse narėse. Tai mes žinome, kad kanapių vald... vartojimo valdymo politika yra dabar plačiai aptariama ir vis tik tai buvo nustatyta, kad nei tiesioginių e, nuobaudų taikym, taikymo sumažinimas ar padidinimas e, realiai neveikia to, kiek yra suvartojama kanapių ir kiek yra e, kanapių vartotojų. Ir dėl to diskusijos dar toli gražu nesibaigia dėl to, kaip reikėtų valdyti šio narkotiko vartojimą. Tačiau nepakankamai dėmesio yra skiriama įvairioms prevencinėms programoms kurios galėtų padėti kovoti su šia problema. Kanapių varto, auginimas ir, ir gamyba taip pat yra viena iš didelių problemų. 2009 metais daugiau negu 1,4 milijono kanapių plantacijų buvo uh, uždarytos Europoje ir maždaug šimtas tonų kanapio augalų buvo kiekvienais metais konfiskuojama. Uh, E, tačiau yra aišku, kokį, ka, kokie kaštai kyla toms e, bendruomenėms, kuriuose yra uždaromi kanapių planta, uždaromos kanapių plantacijos. E, buvo nustatyta, kad per paskutinius dešimt metų kokainas buvo vienas iš labiausiai paplitusių stimuliantų Europoje narkotikų grupėje ir buvo nustatyta, kad suaugusių asmenų mi, e, mirė, atsiprašau, vartojo kokainą praėjusiais metais. Tačiau dabar pastebėtas šioks toks šios skaičiaus sumažėjimas. E, konfiskuojama kokaino yra pakankamai nemažai, tačiau e, konfiskuojamas kokainas yra labai prastos kokybės. Kokaino prekiautojai ieško naujų būdų, kaip toliau vykdyti kokino kontrabandos veiklą ir todėl mūsų rezultatai pasiekti nėra tokie geri, kokių galbūt norėtųsi. Ekstasi. Praėjusiais metais 2,5 milijono Europos suaugusių asmenų vartojo ekstasi ir tačiau vartojami ir kiti narkotikai dėl to, kad trūksta pagrindinio prekursoriaus PMK skirto gaminti ekstasi tabletėms. 2010 metais 41 nauja e, narkotinė medžiaga buvo e, įvardyta Europoje 2011 metais jau buvo registruota 39 naujos narkotinės medžiagos. Tai reiškia, kad rinkoje atsiranda vis daugiau naujų e, narkotinių medžiagų ir labai dažnai jos yra platinamos internetu. 2011 metais buvo nustatyta daugiau negu 600 internetinių e, parduotuvių, kuriuose prekiaujama psichoaktyviais produktais. Ir e, remiantis metodrono sintetinio katinono rizikos vertinimu e, buvo nuspręsta, kad reikia parengti šio narkotiko kontrolės e, programų, nes e, dabar šis produktas, ši medžiaga yra labai paplitusi neteisėtose narkotikų rinkose. Ir kadangi vis daugėja nekontroliuojamų naujų psichotropinių medžiagų, mūsų narkotikų vartojimo kontrolės mechanizmams tai yra naujas iššūkis. Ponios ir ponai, prieš baigdamas noriu dar pasakyti porą žodžių apie ekonominę situaciją, su kuria susiduria dauguma mūsų valstybių. Praėjusiais metais vyriausybės stengiasi e, mažinti išlaidas skirtas tiek sveikatos, tiek socialiniams paslaugoms. Ir tas pats pasakytina apie narkotikų gydimo sritį šiandieną. Todėl mm, narko, bus narkomanų integracijos srityje e, įmamas nepakankamai veiksmų. Ir dėl to kyla naujų grėsmių, daugėja problemų. Todėl akivaizdu, kad reikia naujų investicijų į tas rytis, kurios uh, yra dabar efektyvios. Praėjusiais metais JAV, Australija, Rusija ir Amerikos valstijų organizacija parengė naujas narkotikų strategijas ir kitais metais mes baigsime taikyti dabartinę ES narkotikų strategiją, todėl e, reikia diskusijų dėl to, kokių priemonių reikės ateityje. E, per paskutinius 20 metų ES strategijos buvo plačiai pripažintos ir žinomos priemonės ir jos buvo sėkmingos, nors niekada nebuvo teisiškai pareigojančios ar teisiškai privalančios. Tačiau privalomos, tačiau vis daugiau valstybių narių šitas europinio lygio priemonės savanoriškai taikys siekdamos kovoti su narkotikų problemomis. Ir aš tikiuosi, kad ateinančiais metais ES naujoji strategija numatys dar daugiau e, vienybės tarp valstybių narių ir sukurs naują pagreitį kovojant su šios ryties problemomis. Ponės ir ponai, aš jums pristačiau pagrindinius e, aspektus susijusius su Europos narkotikų vartojimo e, sektoriumi ir taip pat bandžiau apibriežti 2011 metų analizę ir besikeičiančias tendencijas. Europos stimulantų ir sintetinių narkotikų rinka atrodo, kad dabar stipriai keičiasi. E, pavyzdžiui, pastebimas kokaino burbulo, e, e, pastebimi kokaino burbulo susidarimo ženklai ir taip pat atsiranda vis daugiau nekontroliuojamų naujų sintetinių narkotikų. Daugelis iš jų yra stimuliantai, o kiti, kaip pavyzdžiui, metadronas, metadronas e, e, bando prasiskverbti į e, labiau kontroliuojamas narkotikų rinkas. Iš esmės mums reikia naujų politinių sprendimų kovoti su dabartinėmis problemomis ir tos sprendimus reikėtų atnaujinti, nes dabar taikomos pro, e, programos yra labiau skirtos praėjusiam dešimtmečiui, todėl reikėtų programas ir priemonės atnaujinti tam, kad jos tiktų ateinančiam dešimtmečiui. E, tiek apie ataskaitą galiu šiek tiek pristatyti, kokios buvo pirmosios reakcijos. E, po to, kai aš vidaus reikalų tarybai pateikiau pirminės rezultatus šios ataskaitos šių metų lapkričio 15 dieną 14 valstybių narių e, suorganizavo nacionalinius renginius skirtus pristatyti šios ataskaitos rezultatams ir dabar yra parengta 17 tūkstančių, um, 17 tūkstančių atvejų asmenų peržiūrėjo mūsų ataskaitą internete ir aš iš tiesų labai džiaugiuosi dėl to, kad uh, gauta reakcija ir vertinamas šios ataskaitos yra labai teigiamas. Ir džiaugiuosi dėl to, kad e, ataskaitos rezultatus pripažino ir už politikos kūrimą atsakingi asmenys, ir už kokain, e, narkotikų rinkos kontrolės, kontrolės atsakingų institucijų asmenys. 1400 daugiausia straipsnių arba kitų publikacijų tiek televizijoje, tiek internete buvo parengta e, šią temą. Pernai šis skaičius buvo, man atrodo, 3000, bet manau, kad 1400 yra dar tik pradiniai skaičiai ir jie tikriausiai išauks. 1250 straipsnių buvo paskelbta 27 valstybėse narėse, įskaitant ir ne valstybės, ne ES valstybės narės daugiausia, straipsnių pasirodė Junktinėje karalystėje, Ispanijoje ir Vokietijoje, e, Junktinėse Amerikos valstijose, Šveicarijoje ir Rusijoje. E, taip pat e, kyla susidomėjimas ir aktyvės šių problemų sprendimas, įskaitant ir Argentiną ir Braziliją. Uh, tokie yra pagrindiniai pirminės reakcijos e, elementai. Tiesiog norėjau jūs apie ją informuoti ir jeigu bus kokiu nors klausimu, melai į juos atsakysiu. Tiek apie ataskaitą, tiek apie valstybinarių reakcijas. This... Dabar prasidės diskusijos, ar kas nors norėtų paprašyti žodžio. Ponas Trentafildės, prašau. You, chairman, you... Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti kalbėtojai už visą mums sutiktą informaciją, kaip ES pilietis, esu sunerimęs e, išgirdęs visą tą statistinę informaciją. Jeigu būčiau vyriausybės narys, būčiau dar labiau sunerimęs. Noriu paklausti, ar valstybių narių vyriausybės bendradarbiauja su jumis. Ir kaip Europos kaip jūsų ataskaitos uh, veikia vyriausybių programas šioje srityje? Ačiū. Pone Sipil prašo žodžio. Ačiū. Ataskaita nepaprastai svarbi. Kai kurie skaičiai tikrai verčia susimastyti, ypač živ infekcijų skaičius. E, spaudimas visuomenė mažėja, susidomėjimas e, šio klausimu mažėja. Uh, taip pat ir medicininė pažanga e, živ pavojų tarsi sumažina, tačiau e, akivaizdu, kad ilgalaikio gydimo metu visų lygos pasiekmių išvengti kol kas nepavyksta, todėl reikia į šį problemą pažvelgti naujai, paieškoti naujų e, sprendimo kelių. Mane labiau domina internetas kaip priemonė įsigyti narkotinių medžiagų. Ar yra surinktos informacijos, kaip yra e, perkeliamas pardavimas narkotinių medžiagų į internetą, ar, ar tai paplitusi tendencija, plitanti ir kokios medžiagos dažniausia pardavinėjimas. Pone Fadžion. Hvala lepa. Um, hvala lepa za uh, res zanimivo predstavitev. Ačiū. Mm, už tokį tokią išsame ataskaitą, turiu porą klausimų. Visų pirma, e, dėl nacionalinių kovos su narkotikų vartojimu strategijų. Mat, pastebėjau iš jūsų pasisakymo, kad kai kuriuose valstybėse narise yra nacionalinės strategijos ir veiksmų planai, kito, kito tarpu kitos šioje srityje atsilieka. 2011-aisiais kai kurios valstybės dar nėra parengę šios suties ataskaitų, jos nėra ir mano šalyje, Slovenijoje. Ar turite galimybių daryti spaudimą, ar nustatote kažkokius terminus, iki kurių šalis privalo pristatyti e, ataskaitas. Toliau, marihuana tai yra politiškai opus klausimas, vienas populiariausių nelegalių narkotikų ir dėl jo vartojimo žmonių nuomonės labai skiriasi. Slovenijoje neseniai buvo surinkta konferencijoje, kurioje dalyvavo jaunimas. Ir be abejo, toje konferencijoje visi pasisakė už e, marihuanos legalizavimą. Žinau, kad vykdoma skirtinga politika šioje srityje. Kokia jūsų nuomonė turėtų būti Europos strategija šiuo klausimu? Daugiau niekas nenori pasisakyti, prašau. Mr. Bronx. Um, I think in a way. Mes Bronsas, ačiū. Man atrodo, kad mes sprendžiame ne bendrai narkotikų vartojimo problemą, bet kai, kai kurias skirtingas problemas. Kai kurie narkotikai veikia žmogaus elgesį ir apsvaig, apsisvaiginę. Halicinogenys ar narkotikai žmonės gali tapti pavojingi kitiems arba kiti tiesiog slopina reakciją Ir e, jeigu visi narkotikai visų narkotikų poveikis būtų vienodas, e, problema būtų paprastesnė, tačiau e, jų poveikis yra skirtingas ir būtent todėl tenka imtis veiksmų. Darau išvadą, kad galima imtis priemonių dviejose sritise - paklausos ir pasiūlos. Paklausos srityje galima vykdyti švietimo, sveikatinimo programas. Kita vertus, e, imtis veiksmų, kai, e, kai žmonės patenka į valdžios akiratį, pavyzdžiui, kai patenka į kalėjimą. Kalbant apie tiekimą, tiekėjus, pasiūlą. Jeigu kovosime tik su e, nedideliais prekeiviais, e, ne, nekreipdami dėmesio į plataus masto tiekėjus, mes labai menkai sumažintumėme pasiūlą ir kartais e, rezultatas yra netgi blogesnis nei pageidautumėme, nes tai tiesiog e, padidina narkotikų kainą ir verčia žmonės griebtis vagysčių, kad apsirūpintų tais tomis medžiagomis. Dabar po, žodis ponui Giotsui atsakyti į užduotus klausimus. Ačiū už įdomius klausimus. Pirmasis klausimas buvo apie tai, ar vyriausybės e, bendradarbiauja su narkotikos stebėsenos centru. Mūsų e, valdyba, mūsų valdančioji taryba e, apima ir vyriausybių atstovus, tai nuolatiniai atstovai, ir jie priima sprendimus dėl to, kuriuos kurias rytis analizuoti, kokiais klausimais domytis, tačiau mes neturime politinio mandato, mes esame informacijos tiekimo agentūra, o išvadas turi, remiantamiesi mūsų analizę, turi padaryti politikai ir vyriausybės, tai jau būtų tai neapima mūsų įgaliojimų. Ir pavyzdžiui, šiandien susitinkame su didelė Junktinės karalystės e, Lordo rūmų delegacija, po pietų tai yra įprastas, e, įprasta mūsų darbo dalis, jie užduoda klausimus apie situaciją Europoje, taip pat užduoda klausimus apie padėtį jų konkrečioje valstybėje ir paskui politikai rengia savo nuomonę, kaip, e, kokia veiksminga kovos su narkotikai strategija būtų naudinga konkrečioje šalyje. Taip pat daro tai bendarbiaudami su komisija. Uh, na, įtaką galime daryti, bet tiesioginės įtakos mes neturime vyriausybių veiksmams ar, ar negalime jų elgtis, versti elgtis vienai par kitaip. Pone Sipil, dėl živ. Vėlik, äh, vėlik richtig, der... Tikrai labai teisingai. Paž... Samoningumas dėl živ mažėja, o kai kuriuose užsikrėtusių jų grupėse regime augantį pavojų, vis didėja infekcijų skaičius pačius. Be abejo, tai nesusės tik su narkotinių medžiagų vartojimu, apie kitą tas e, užsikrėtimo galimybės aš nesu kompetitingas e, kalbėti, na, pavojus yra Graikija. Graikijoje, kur paprastai živ skaičius būdavo labai mažas, tačiau atvykus emigrantams į tam tikras e, šalies sritis, infekcijų skaičius išaugo. Aš nenoriu pasakyti, kad e, migrantai e, atsakingi už tas infekcijas tiesiog e, tam tikros živ prevencijos tarnybos paprasčiausiai nebegali vykdyti savo pareigų, nes viršijami jų pajėgumai. Graikijoje Sanko generalinis direktoratas rengė specialią programą dėl kovos su živ Mes prie to taip pat prisidedame, kaip ir mm, infekcinių lygų prevencijos centras Stokholme. Trečiadienį ar ketvirtadienį tas dokumentas turėtų būti priimtas. Taip pat bus atspindėta situacija Rumunijoje ir Bulgarijoje. Vis daugiau emigrantų yra priversti kreitis į valstybinės sveikatos priešos institucijas, kurios ir taip jau dirba ties galimybių riba. Kokiais narkotikais prekiavima internete? Jūs klausėte kažkur 600 internetinių parduotuvių mūsų yra aptikta, nebūtinai jos yra įsikūrusios Europoje, tačiau tiekia Europos rinkoje. 70 kalbų mes tyrimą atlikome ir e, situacija nuolat keičiasi, sausio mėnesį buvo viena, o Liepa jau kita, kokia prekybos specifika. Prekiautojai juda e, ant e, ribos tarp teisėto ir neteisėto, ten nerasite nei heroino, nei kokaino, tačiau jūs rasite įvairiausių cheminių medžiagų, naujųjų narkotinių medžiagų, taip pat sintetinių o, kanapių formų. Jie bando save apsaugoti, nurodydami įspėjimus, kad medžiaga gali būti pavojinga arba nukreipta arba duoda nuorodą, kur būna informacija apie šios medžiagos e, pavojų, nors aišku tai narkotikų vartotojams nerūpi, tačiau internete prekiaujame daugiausia sintetiniais narkotikais, kurių pasiūla nuorat kinta, taigi internete yra tarsi pilkoji zona, kur pardavinėjama e, sintetinius narkotikus, psichotropinės medžiagas, stimuliuojančias medžiagas, e, dopingą, tinkamo tam tikrų medžiagų aprašymų vis dar nėra. Apie tikrai e, daugelį šių produktų nėra patikama be jokios, be jokios informacijos. Nacionalinės, nacionalinių strategijų kiekis e, nėra problema. E, Daugelis tų strategijų buvo parengtos tuo pačiu metu, dabar jų gyvendinimo laikotarpis baigėsi, šalis turi renkti naujus planus ir strategijas. Manau, kad ateityje situacija bus tokia pat kaip ir praeitie. Vienintelė valstybė, kuri oficialiai nepatvirtino tokios strategijos, yra Austrija, bet tai nėra problema, nes Austrija įgyvendina regioninės strategijas, taip pat užtikrina koordinavimą nacionaliniu mastu ir visose regionuose darbas vyksta, tiesiog nėra oficialiai patvirtintos formalios nacionalinės strategijos. Galimybės daryti spaudimą vyriausybėms tokių galimybių neturime. Mūsų ginklas yra informacija, todėl visada galime komentuoti situaciją, tačiau galimybės daryti spaudimo kam nors neturime. Daugiau galių šioje srityje turi komisija, nes politinės priemonės yra komisijos rankose. Marihuanos klausimas jaunimas Slovenijoje ir kitur mm, pasisako už marihuanos legalizavimą. Jeigu, tai, jeigu apie tai kalba, tai jau didelė pažanga, nes daugelie šalių marihuana yra legali. Visose es valstybėse narėse tai yra neteisėtas narkotikas. Jūs klausėte mano nuomonės, na, mano darbas ne, nėra teikti savo asmeninę nuomonę, aš tiesiog suteikiu informaciją ir jos pagrindų galima susidaryti nuomonę. Jeigu ne, nesate skaitę, rekomenduoju perskaityti pasaulio narkotikų komisijos ataskaitą. Šią komisiją įkūrė Bankimūnas. Ten dirba daugybė buvusių vyriausybių ir valstybių va, vadovų. Ponas Javieras Solana dirba toje struktūroje ir prieš keletą savaičių ta komisija paskelbė naują ataskaitą ir ten aiškiai konstatuojama, kad reikia apmastyti, pamastyti apie viską, išžvelgti visus veiksnius. Ir manau, kad ideologinės diskusijos baigėsi, jau jos nebevyksta. Aš politikams visada siūlau pabandyti atsižvelgti į visus veiksnius ir įvertinti visas alternatyvas ir nuspręsti, kas būtų naudinga bet aš tikrai nemanau, kad e, turėčiau teikti savo asmenę nuomonę. Pone Bronsai, jūs neuždavėte klausimo, bet aš sutinku su jūsų teiginiais. Time. Ačiū. Labai laiku baigėme nagrinėti šį klausimą, galime e, keliauti toliau. Ačiū ponui Giots iš e, narkotirkų ir narkomanijos stebėsnės centro. Ačiū už informaciją, tikrai labai naudinga informacija ir naudinga. Dabar pereisime prie tarybos reglamento, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirsdami išorinės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašas, dalinis keitimas. Pranešėjas e, Dijas Demera šiandien svarstysime pranešimo projektą ir pakeitimus. Taip pat apie galimybę nutraukti vizų liberalizavimą tam tikroms trečiosiam šalims atskirais atvejais. E, yra komisijos ir pirmininkačios Lenkijos atstovai salėje. Apsvarstę dar vieną klausimą, šeštąjį balsuosime Todėl prašau, ne, apsižiūrėkite, ar turite elektroninės balsavimo korteles. Jeigu neturite, tai bėkite jų atsinešti. Dabar, ko, dabar paprašysiu ponios Sofijos Infeld pirmininkauti šio klausimo svarstymą, kadangi turiu kitų netidėliotinų įsipareigojimų, o po dešimties minučių grįšiu. Um, yes, I'm a bit unprepared. Good morning. <laughs> so I, I think we... Ačiū, labai netikėta. Manau, reiktų suteikti žodį pranešėjui ponui Dijas Demera. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškart norėčiau padėkoti kolegoms, ypač šešėliniams pranešėjams. Ačiū kolegoms, kurie dalyvavo rengiant šį pranešimą. Ačiū komisijai ir tarybai už puikų bendradarbiavimą. Dėl e, reglamento 539-2001 metų keitimo. Šiandien ketvirtą kartą kalbame apie šį dokumentą. ir gal gale gal, turime galimybę pasikeisti nuomonėmis. Spalio 20-ąją susitikome su tarybos ir komisijos atstovais, išsiaiškinome, kokia yra atskirų parlamentarų pozicija dėl tam tikrų pranešimo aspektų. Pirmininkė nutraukė. kilo problemų su vertimu žodžiu, bet jos jau išsisprendė. Taigi, aš paprašiau kolegų, kurie žada renkti e, pakeitimus, e, geriau padėti rengiant pranešimo projektą, glaudžiai su manim bendradarbiauti, taip pat išreiškiau pagėdavimą pirmininkaujantį su komisija ir, ir pirmininkaujančią Lenkiją. Dėl e, pakeitimų pateikimo termino antroji diena, e, tačiau tai labai gerai, tačiau siūlyčiau geriau nustatyti gruodžio 5 arba 6 e, dienas, mes jau kurį laiką dirbame, 14 dienų dirbame su pakeitimais, taigi laiko tuomet pakaktų ir dar turėtumėme laiko pakeitimų išvertimui iki žiemos atostokų. Yra dalis techninių pakeitimų, tai politiniai tačiau klausimai, tai vadinamas apsauginės nuostatos, manau, tai neteisingas. Apibrėžimas tai daugiau yra apipusiškumo problema. Mano pranešime siūloma 12 pakeitimų, aš norėčiau juos išnagrinėti. Pirmasis pakeitimas E, norėčiau pakeisti e, vizų apsauginės nuostatos e, pavadinimą. Mm, man atrodo, kad šis pavoj... Pavoj... pavadinimas klaidingas. Aš siūlyčiau pavadinti tai vizų skubaus panaikinimo mechanizmas, antrasis pakeitimas. Čia vėl politinis pareiškimas kalbama apie komisijos galės, tačiau reiktų įvardinti ir parlamentą, ir jo teisę pasisakyti. Reikia užtikrinti, kad nuo pat procedūros pradžios, komitologijos procedūros pradžios, parlamentas dalyvautų joje. Parlamentas e, turėtų dalyvauti svečio teisėmis, taigi nebus pažeisti jokie teisės aktai. Ketvirtasis pakeitimas, vėl kalbama apie jurisdikciją po Lisabonų starties įsigaliojimo, penktasis pakeitimas. Prisiminsite, kad 11 e, metų kovo 8 dieną mes parlamente pasirašėme deklaraciją, imtis komisijų, kur raginame komisiją imtis priemonių dėl abipusiškumo mechanizmo sukūrimo Na, tas reikalavimas e, pakankamai aiškus ir pakeitimas taip pat aiškus. Šeštasis pakeitimas, kalbama apie mechanizmą, kuris svarbus įgyvendinant abipusiškumo principą. Toliau septintasis pakeitimas e, - įsipareigojimai pagal tarptautinius susitarimus bei būtinybė valstybėms narėms netaikyti tam tikrų šio sustarimo nuostatų. Taigi čia mes neturėtumėme kalbėti apie trečiųjų šalių piliečius. Na, tokiu būdu išvengsime būtinybės dar kartą keisti reglamentą kai iškils situacijos nenumatytos šiame reglamente, turime ne Turkija aštuntasis pakeitimas, čia viskas labai aiškus, čia kalbama apie kelionės dokumentus. Komisijos pasiūlymas siūloma apie, e, kalbėti apie pasus, diplomatinius ar tarnybinius pasus, tačiau gal būtų paprašiau kalbėti apie kelionės dokumentus Tai yra labai apie, platė apibrieštis ir apima visus įmanomus kelionės dokumentus. Devintasis pakeitimas būtina užtikrinti, kad Lietuvų įguloms nebūtų taikomas reglamentas, tačiau tik tuo metu, kai įgula e, dirba. Tik tokiu atveju 10-11 pakeitimai, čia labai svarbus pakeitimai, būtent dėl šių nuostatų mes ir dirbame. Dešimtas e, pakeitimas, kalbam apie veiksmingą apipusiškumo mechanizmo sukūrimą bei apie tuos atvejus, kai ES diplomatinėmis priemonėmis nesugeba pasiekti, kad viena ar kita valstybė neužtikrina abipusiškumo principo, Kanada puikus pavyzdys, e, nors komisija spaudė, bet e, abipusiškumo e, mechanizmas nesuveikė, ne, ne tai turi, turi didelį poveikį bendrijos valstybėms, turime keisti situaciją, reikia užtikrinti, kad vizų reikalavimas nebūtų taikomas automatiškai tais atvejais, kai galime vizų reikalavimus panaikinti po dėrybų tarp komisijos ir konkrečios trečiosios valstybės. Komisija taip pat turi informuoti parlamentą ir tarybą apie vykstančias dėrybas bei apie tai, ar įmanoma pasiekti kompromisą su konkrečia e, valstybė bei kartu e, su parlamentu ir taryba komisija turi nuspręsti dėl vizų reikalavimų panaikinimo, tačiau sprendimą, sprendimo komisija priimti negali, tai nėra jos kompetencijoje, tiesiog komisija gali nuolat pateikti pasiūlymus dėl reglamento 5391 metų keitimo, kur įvardimas trečiosios valstybės, su kuriomis galioja vizų režimas ir su kuriomis galioja bevizis režimas. Vienuoliktasis pakeitimas. Mes kalbame apie laikiną uh, vizų taikymo sustabdymo mechanizmą. Aš jį vadinu taip, o komisija vadina apsauginė priemonė. Taigi šis laikinas vizų režimo netaikymo mechanizmas yra nepaprastos svarbos. Į jį reikia tikrai pasigilinti. Uh, Reikia pažymėti, jog nepriklausomai nuo galutinių procentinių e, dydžių Na, aišku, tik e, skaičiai yra labai svarbus, jie yra parašyti su labai aiškiu tikslu, tačiau tuom ir jų svarba apsiriboja. Taigi, e, skaičiai yra e, dalis sprendimo, tačiau po valstybių narių ataskaitų ir jas išnagrinėjus nusprendžiama ar panaikinti vizų režimą ar ne. Taigi, norime pažymėti, kad skaičiai negali nulemti vizų režimo panaikinimą. Be to, parlamentas turi būti informuotas, jeigu yra e, pradedamos procedūros dėl vizų režimų panaikinimo arba tokie prašymai yra pateikim valstybių narių. Bei noriu užtikrinti, kad parlamentas bent jau svečia teisėmis dalyvauti komitologijos procedūroje dėl vizų režimo panaikinimo. Būtinai parlamentas turėtų dalyvauti Tai labai svarbu, kad pakeistumėme esamas praktikas komisijoje, tačiau žinoma, esamos komitologijos procedūros keisti mes negalime. Tiesiog turime ištikrinti, kad Lisabono sutarties parlamentui suteiktos teisės būtų įgyvendintos. Jau toj baigsiu, ponė pirmininkė, dvyliktasis pakeitimas. E, reglamente mes numatome išimti Tais atvejais, kai reikia taikyti įvairias specialiasias priemonės, pavyzdžiui, e, gelbėjimo įgulų. Akivaizdu, kad jeigu atskuba į pagalbą gelbėtojų tarnybą, tai šios tarnybos įgulai konkrečiu atveju vizų tikrai nereiktų taikyti. Taip pat kalbama, kad ERD ataskaitą reiktų pritaikyti prieš taikant vizų režimo sustabdymo nuostatą. Na, tai reiškia, kad turi, sulauk, turime sulaukti Frontex, Europolo ir prieglapšio agentūros ataskaitų, o gal net ir ERD ataskaitos. Taigi, ačiū Dėkoju pranešėjui ir dabar pirmą pakviesiu Europos komisijos atstovus. Merci, madame euh, la présidente. Um, avant tout, j'aimerais... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už parengtą tekstą. Ten E, aptariami pakeitimai pasiūlyti 539 reglamentui. Ir tai yra susiję su. E, tai yra ES išorės e, santykių srities tekstas. Tie pakeitimai savo turiniu yra techniniai, tačiau kai kurie iš tų pakeitimų gali būti svarbus ES išorės santykių kontekste. Mm ir savo pasisakymę norėčiau visų pirma sutelkti dėmesį į svarbiausius klausimus, pasiūlymus dėl pakeitimų, kuriuos pateikė pranešėjas dėl apsauginių nuostatų, taip pat pakeitimų dėl vizos reikalavimo suspendavimų, taip pat dėl abipusiškumo mechanizmo taikymo. Bendrais bruožais komisija sveikina šį e, pranešimą, nuomonės projektą, nes mes manome, mūsų nuomonė didžioji dauguma pakeitimų atitinka komisijos patiktą pasiūlymą, kai kuriais aspektais netgi jį patobulina su viena išimtimi pakeitimas dėl abipusiškumo mechanizmo, bet aš prie jo dar grįšiu. E, Visų pirma, kalbant apie techninius e, pakeitimus, pavyzdžiui, siūlymo netaikyti vizų reikalavimo civilinio e, civilinės aviacijos lėktuvų ekipažams. Toks e, tai taikoma tais atvejais, kai ekipažas, kai įgula dirba, o ne, pavyzdžiui, išvyksta atostogauti kur nors. Bent jau toks yra komisijos pasiūlymas. Tokiu mąstymu paremtas komisijos pasiūlymas. Toliau nuostata dėl apsauginio mechanizmo, dėl e, vizos reikalavimo, e, vizų reikalavimo suspendavimo. E, krizių atvejais, išskirtinėmis aplinkybėmis komisija siūlo numatyti galimybę remtis komitologijos procedūra ir priimti sprendimą, pagal kurį suspenduojamas vizų reikalavimo taikymas trečiųjų šalių piliečiams. Mūsų galva tai vienintelė procedūra leidžianti reaguoti sparčiai ir kom, tekant komitologijos procedūrą, reikalavimai, kriterijai, kurie, e, kurių pagrindų ta procedūra aktyvuojama, turi būti labai aiškiai apibriešti, jie neturėtų būti migloti ir neturėtų būti palikta per nelik daug erdvės interpretavimui valstybėms narėms, kada tą mechanizmą galima aktyvuoti. Ir komisija tuomet priima sprendimą, ar reikia suspenduoti vizų reikalavimo taikymą ar ne. Komisija yra parengusi kriterijus, taip pat ir matematinius ir e, tarybos pirmininkės atstovai pristatys e, padėti taryboje ir papasakos apie tai, kad tarybos nariai, kad, kad atstovai taryboje pasisako už miglotesnius kriterijus, kurių pagrindų komisija priima sprendimą suspenduoti visų reikalavimo taikymą. Komisija atsižvelgia į e, pranešėjo parengtą tekstą ir ten siūloma e, parengti labai tiksliai suformuluotus kriterijus, bet ateinančiais mėnesiais tikriausiai vyks aktyvios diskusijos tarp tarybos ir parlamento ir komisija atitinkamai turės e, koreguoti savo poziciją, atsižvelgdama į abiejų institucijų išreikštus požiūrius. Abipusiškumo mechanizmas. Komisija pasiūlė modifikuoti dabar galiojantį mechanizmą tik tai vienu aspektu, e, atsižvelgiant į Lisabonos sutarties nuostatas. Tačiau komisija nuo pat pradžių yra pareiškusi, kad yra pasirengusi išklausyti visų galimų pasiūlymų, kurių pagrindų galima tobulinti šį mechanizmą. Uh, visų pasiūlymų, kurių dėka dabar galiojantis mechanizmas taptų efektyvesnis. Ir būtent šiam tokiu požiūriu esame pasirengę nagrinėti pranešėjo patiktus pasiūlymus. Tačiau reikėtų tuo pat metu užtikrinti, kad tas tobulinant tą mechanizmą e, reiktų nepamiršti sutartyje įtvirtintų nuostatų ir to, ką numato sutartis. Ir e, Perinant prie išsamesnių diskusijų, pranešėjo pasiūlymas, pagal kurį komisija privalo pareijus 90 dienų nuo paskelbimo apie busiškumo mechanizmo taikymą, privalo uh, suspenduoti uh, vizų režimą, bet tai netitinka iš, išskirtinės iniciatyvos teisės numatytos komisijai. Komisija sprendžia teikti tokius pasiūlymus ar ne. Taigi tuo tarpu komisija, komisijos vardu išsakau tokias abejonės dėl, praneš, dėl pranešimo autorius iš pasiūlymo šio klausimo. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir priminti Jums, kad iš pat pradžių komisija konstatavo, kad tai politiškai opus klausimas ir e, siekia užtikrinti to, diskusijas tuo klausimu su parlamentu. Ir čia grįžtų prie apsauginės nuostatos ir, ir, ir tų nuostatų poveikio apsaug, pagal apsauginės nuostatas ir jūsų pakeitimuose numatomas parlamento dalyvavimas pagal komitologijos procedūrą. Čia iškyla kai kurių problemų. Mes esame pasirengę įtraukti parlamentą, bet reikia laikytis komitologijos taisyklių, ir, ir gerbti kiekvienos institucijos numatytą vaidmenį pagal tas taisyklės. Taigi, ponė pirmininkė, tiek būtų pirminių reakcijų komentuojant šį dokumentą ir esu pasirengęs suteikti tikslesnės informacijos techniniais aspektais. Yes. So Dėkoju vicepirmininkiai, Sofija štai kad man padėjo atlikti savo kitus įsipareigojimus. O dabar žodį suteiksime tarybos pirmininkaujančiai valstybei, ponas Filipas Lazinskis. Prašau. Morning, everyone. Labas rytas, labas rytas ponas, ponas ir ponai, gerbiamas pirmininkė. Negaliu patikėti, kad tarybos vizų darbo grupėje galėtų būti kas nors svarbiau. Ir turiu būti atviras su Libė komiteto nariais. Netgi prieš tai, kai mums buvo pavykę perskaityti pranešėjo nuomonės tekstą, mes kiekvieno vizos, vizų darbo grupės posėdžio metu delegacijas informavome apie tai, kokie buvo preliminarūs pastebėjimai ir nuomonės jūsų komitete ir galiu jūs patikinti ir įrodyti dokumentais, kad vizų darbo grupės nariai buvo labai susidomėję ir labai norėjo rasti pusiausvirą tarp tarybos ir parlamento nuomonių. Todėl galiu išreikšti tik tai džiaugsmą dėl to, kaip sėkmingai bendradarbiavome su jūsų komitetu, su panu Dijas Demera ir dėkoju jums už jūsų parodytą atvirumą. Ir todėl mes ir nusprendėme į parlamentą kryptis kaip galima anksčiau, savo darbo kiek galima ankstesnėje fazėje, tam, kad sužinotume jūsų nuomonę, kaip galima anksčiau. Ir manau, kad iš tiesų galimybė surasti bendrą sprendimą yra labai didelė. Aš perskaičiau pono Dies Demera pranešimą ir galiu pasakyti, kad tik tai poroje vietų reikėtų paaiškinimo. Bet esu labai laimingas, galėdamas pasakyti, kad vizų darbo grupės nariai taryboje labai aiškiai supranta, kad kai kalbame apie apsauginės nuostatas, apie laikino nutraukimo mechanizmą. Tas mechanizmas turi būti veiksmingas. Dabartinėmis sąlygomis galbūt galima būtų galvoti apie tai, kad šį mechanizmą reikėtų koreguoti, bet ir tie, kurie mano taip, uh, pritarė, kad reikia šį instrumentą aprašyti ir įtvirtinti dokumentais tam, kad jis būtų taikomas visur vienodai ir kad būtų išvengta įvairiausių diskriminavimo atvejų. Ir dabar susitelksiu į laikino nutraukimo mechanizmą, nes visi kiti nuomonės aspektai mums yra priimtini ir aiškus galbūt išskyrus abipusiškumo principo taikymą, nes mes dar savo darbo grupėje jo pakankamai išsamei ne, neaptarėme. Bet noriu pasakyti, kad jeigu mes taikyt, laikytumės labai griežtai matematinio principo, tokiam, gyventinami tokį politinio pobūdžio sprendimą, iš tiesų nesuprastume, šio klausimo esmės ir specifiškumo. Todėl taryba siūlo išlaikyti numatytus procentinius dydžius ir prašo papildomo instrumento skirto įvertinti dabartinį situacijai. Ir mes manome, kad reikėtų komisijai suteikti galių, tam, kad komisija vertintų išsame informaciją gaunamą iš uh, valstybių narių ir kad komisija įvertintų, ar visa pateikta informacija yra teisinga. O po to, tarkime, e, kalba, kalbame apie uh, prieglapšio prašytojus daugeliu atveju šioje srityje ir negalima dėl to apsiriboti labai griežtų sausų matematinių vertinimų. Reikėtų žvelgti plačiau. Pažvelkime į Frontex ataskaitas, kitas, kitų institucijų ataskaitas ir neapsiribokime tik tai vienu E, viena kažkokia sritimi, nes kalbėdami apie visas turime kalbėti apie daug įvairiausių aspektų, tiek prieglapšio prašytojus, tiek organizuotą nusikalstamumą ir taip toliau. Ir dėl to negalima taikyti tų pačių kriterijų prieš tai neįvertinus situacijos bendrai. Ir taip pat E, negalima taikyti tų pačių kriterijų savo valstybėms ir trečiosiom šalims. Todėl mes manom, kad reikėtų paraginti komisiją e, imtis dar aktyvesnių veiksmų ir žvelgti plačiau, neapsiriboti mano vadinamu matematiniu požiūriu. To ir siekia taryba ir tai tik tai reiškia, ponios ir ponai, kad uh, Mes norime, kad šis procesas ir mechanizmas būtų veiksmingas. Dėkui. Dabar kreipiuosi į mūsų komiteto narius. Pone Fajon, jūs buvote atsakinga už šį dokumentą, ar ne? Hvalila, poručiavau. Ačiū. Norėčiau padėkoti e, mūsų pranešėjui Dijas Demera. Aišku, taip pat dėku tarybai, komisijai bei kitiems šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Nar, norėčiau pasidžiaugti e, esamų dokumentų bei pateiktais puikiais pakeitimais, kurie nepaprastai pagerina pradinį tekstą. Nebejoju, jog pasieksime puikų rezultatą kalbant apie pakeitimo pateikimo terminą. Tai aš pasisakyčiau už gruodžio 5 ir 6 dieną, o kadangi antroji e, gruodžio jau šią savaitę, mes turime labai daug įsipareigojimų, pavyzdžiui, Slovenijoje šiuo metu vyksta rinkimų kompanija. Taigi aš prašyčiau leisti pakeitimus teikti iki kitos savaitės. Tikiuosi, kad tai nesu sukels papildomų problemų. Na, yra nemažai pakeitimų, reiktų keletą jų pakomentuoti. Kalbant apie vizų a, apsaugos nuostatą, tai nėra geriausia išeitis ir geriausia pavadinimas, tai gal reiktų visą tai vadinti vizų režimo netaikymo sustabdymo mechanizmu. Todėl aš palaikyčiau šį pakeitimą, kalbant apie EP vaidmenį. Jau praeitie mes tam skiriame didžiulį dėmesį, EP norėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį. Ir tikrai norėtumėm, kad komisija susitiktų su aktyvesniu parlamento dalyvavimu jau komitologijos procedūros pradžioje. Uh, Aš buvau šešėlinė pranešėja rengiant kitą dokumentą ir mes pasisakėm už tai, kad parlamentas pateiktų savo nuomonę iki komisijoje pateikiant savo pasiūlymą. Aišku, tai neturėtų iškreipyti komitologijos procedūros. Uh, Be to, jeigu kyla kažkokia ypatinga situacija valstybėje narėje, parlamentas turėtų būti informuotas ir dalyvauti sprendimo procese nuo pat pradžios. Kalbant apie abipusiškumo nuostatą, galiu tik e, pažymėti, kad visos valstybės narės turi turėti vienodas veikimo teisės, taigi palaiko abipusiškumo nuostatą. Žinoma, ją dar reikia tobulinti, kad ji taptų primtina visoms trims institucijams. O man e, lab, pats svarbiausias aspektas yra skaičiai. Aš tikrai sveikinu tarybos pasiūlymą, jog skaičiai neturėtų būti lemtingas kriterijus. Užsienio reikalų komitetas pasisakė už tai, kad procentai būtų e, išbraukti. Gal mums reikėtų kalbėti apie staigų ir nepaprastai didelį prieglaušio prašančių asmenų išaug, skaičiaus išaugimą. Reikia turėti geresnį vaizdą apie e, situaciją su migracija vienoje ir kitoje trečioje šalyje. Žinoma, taip pat reikia turėti informaciją apie visus praeisius metus trečiojo šalyje. Žinoma, e, skaičiai neturėtų nulemti visko. Taryba ir komisija turi pasitelkti kitus mechanizmus. Turime neleisti, kad naujasis reglamentas būtų taikomas tiesiog e, matematiškai, būtų žvelgiama į bendrą e, situaciją nuo pat pradžių. Iš principo palaikau pranešėjų pasiūlymus. Aš e, neketinu pateikti naujų pakeitimų. Aš tikiuosi, kad institucijoms per dėrybęs pavyks pasiekti balansą ir mm, mes pasieksime gerą rezultatą. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai techninio pobūdžio pranešimas, tačiau turintis milžinišką politinį poveikį ir e, pasiekmes. Kadangi mes atstovaujame e, mūsų rinkėjus, turime suvokti jų labai jautrę, jautrų požiūrį į galimybę keliauti į trečiasias šalis ir e, į tai, kad jie jautriai reaguoja, jeigu ten e, susiduria su papildomais apribojimais. Na, per pirmosius dešimt e, savo kelionių metų pakeičiau keletą pasų, nes e, nuolat turėjau prašyti vizų. Manyčiau, kad ES mes turėtumėmės vadovauti solidarumu kaip aukščiausių principų, tačiau kol kas dėja taip nėra. Aš tikiuosi, kad vieną dieną mes e, tą solidarumą tikrai pasieksime, tačiau dėja dabar solidarumo nėra. Pagalvokime apie tai, kaip trečiosios valstybės e, elgesi su valstybėmis narėmis. Nepamirškime, kad valstybės narės yra ES valstybės narės ir tos pačios ES valstybėms narėjams taikomos skirtingi režimai. Ta daro trečiosios valstybės. Taigi solidarumas turėtų reikšti, kad jeigu bent vienai valstybei nariai taikomas kitoks režimas, tai turėtų reaguoti visa ES. Tačiau kol kas solidarumo nėra. Na, aš nežinau, ar kada nors jis atsiras. Todėl turėtumėme iš visų jėgų pasistengti, suvokti, kad mes gyvename realiame pasaulyje, bei pažiūrėti, kiekgi toli galima eiti susidariusioje padėtyje. Na, nepamirškime fakto, kad visiškai nesenai Dauguma EP narių pasirašė raštišką deklaraciją, kurioje pareikalavo įgyvendinti solidarumo principą. Klausimas toks jautrus tokiam dideliam skaičiui europiečių. Tai tikrai noriu pasidžiaugti, kad pranešimą rengia mano geras draugas e, Dies Demera. De Jis e, sugeba labai subalansuotai ir pragmatiškai išspręsti problemas ir išspausti kiek įmanoma daugiau atsižvelgiant į sudėtingą situaciją. Bent jau šią akimirką aš e, norėčiau apsiriboti dviem klausimais. Pirmiausia, norėčiau suvokti tą perėmė nuo 50 prie 60 procentų. Ar būtent tas procentinis dydis yra teisingiausias? Taigi, kodėlgi yra pakeičiami skaičiai? Ir man dar rūpi apie dalyvavimas komitologijoje. Mane įdomu, kaip tai praktikoje funkcionuos, pagal kokias procedūras dirbsime. Europos parlamentas, e, kitaip nei nacionaliniai parlamentai, e, e, dirba pagal kitas e, darbo taisyklas. E, ką mes darysime per vasaros žiemos e, pertraukas, per žaliasias savaičias, taigi kaip tas darbas praktikoje bus įgyvendintas. O kalbant apie e, EP aktyvesnį vaidmenį. Aš gal iki pakeitimo pateikimo termino pabaigos pabandysiu suformuluoti pakeitimą, kurius suteiktų mums daugiau galių. Ačiū. Žodis ponui Buzutil, prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponui Dies Demera už pranešimą bei pakeitimų pristatymą. Mano nuomonė, jeigu mes norime už, sukurti patikimą vizų režimą, turime turėti efektyvų netaikymo mechanizmą, kuris e, būtų panaudotas, kai pradedame piknaudžiauti vizų režimu. Manau, kad piliečiams turime pasiūsti labai aišku signalą. Mes ne tik e, e, kovojame už vizų panaikinimo, tas aišku ir savaime gerai, bet, met, bet mes taip pat pritarėme panaikinimo sustabdymu, jeigu vizų režimu yra piknaudžiavima. Aš norėčiau užduoti keletą klausimų pranešėjui dėl terminų. Kokius terminus jis e, numato tokioje situacijoje, kai įtariama vizų režimo piknaudžiavimas ir e, kiek laiko turi praeiti nuo įtarimo iki sustabdymo mechanizmo taikymo. Kita klausima, kurį jau uždavė taryba, Mane domina parlamento e, pa, pranešėjo, atsiprašau, pozicija dėl e, skirtingo traktavimo. Viena, jeigu pažeidimai yra Luksemburgė ir kita, jeigu Vokietijoje poveikis tikrai nevienodas. Ar piknaudžiavimas vienoje šalyje bus e, pakankamas vizų režimo netaikymo sustabdymui. Pone Sipel. Ja, herzlichen Dank. Ich habe nur eine. Ačiū. Trumpas klausimėlis, su kuriuo susidūriau prieš keletą dienų. Aš nežinau, ar per diskusijas apie tai buvo jau diskutuota. Taigi, Mes turime sąrašą valstybių, su kuriomis turime bevizį režimą, bei turime sąrašą vadinamųjų saugių trečiųjų valstybių narių, o vietos pareigūnai susiduria su tokia problema. Piliečiai iš bevizio, bevizio režimo šalių atvyksta kaip e, turistai, o po to pateikia prieglopšio prašymą. Iš principo šie prašymai nepatei, nepatenkinami, tačiau kyla problemų dėl šių piliečių sugražinimo į gimtinę, nes kartais tos šalis nėra laikomas saugomis šalimis. Mane domintų, ar diskutuojančios pusės e, atsižvelgia į šį aspektą, kalbėdami apie bevizį režimo ir bevizį režimo taikymo sustabdymą. Ponas Alvaro. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Demira, kaip žinome, dirba gerai ir nuoširdžiai. Aš norėčiau susitelkti ties dešimtuoju pakeitimu, kadangi mes norime mm, šį, būtent šį aspektą išplėsti. Abipusiškumas buvo ne kartą paliestas, ne pirmą kartą ir šiame pranešime, tačiau jis neveikia, vien dėl to reikia pateikti 60 e, pakeitimą. Geriausias yra pavyzdys to, kaip Kanada elgėsi su Čekija. Raš, deklaracija raštu, apie tai kalbėjo ir ponė Roitova, ponės Utskis, kiti kolegos, tarpė ir aš, pasisakėme už tai, kad būtų sukurtas bendrijos mechanizmas, negalime dirbti dvišalių sutarčių pagrindų ir šis bendrijos mechanizmas turėtų užtikrinti visišką abipusiškumo principą santykiuose su trečiosiomis šalimis. Na, prisiminkime, kad JAV grasino Austrijai įvesti vizų režimą, jeigu Austrija nesuteiks prieigos prie savo piršto atspaudų duombazės. Jeigu mes nesugebame šio abipusiškumo principo įgyvendinti, tai reiškia, kad santykiai su mūsų partneriais e, yra netokie, kokie mes norėtumėme. Nepamirškime, kad mes norime vienodo traktavimo visoms 27 e, septynioms valstybėms narėms. Mes savo ruoštų norime pateikti pasiūlymą, grįžti prie pradinio komisijos teksto, pirmaisiais metais pateikto. Pirmaisiais metais buvo numatyti automatiniai abipusiškumo mechanizmai. Ką tai reiškia, jeigu vienai valstybei e, suteikiama trečiosios šalies e, bevizis režimas, tai jis automatiškai pradeda galioti ir visoms kitoms valstybėms narėms. Per dešimt metų politikavimo šis e, aspektas buvo susilpnintas, todėl mes siūlome pateikti atitinkamą pakeitimą. Mes pritarėme tam 90 dienų terminui, jis protingas, komisija turėtų automatiškai pateikti. Bet čia galėtumėme pasitelkti ekonominio valdymo paketo patirtį ir galime dirbti vadinamąją atvirkštinę kvalifikuotąją daugumą. Tik tuo atveju, kai dauguma, kvalifikuota valstybių narių dauguma atmeta šį pasiūlymą, pateikimas būtų automatiškai atmestas arba jeigu atmeta jį kvalifikuota EP dauguma. Kitais atvejais įsigaliotų iškart automatinis laisvo vizų režimo sustabdymas. Tai parodytų trečiosiam šalims, ką reiškia ES vienybė, kad ES palaiko šalis, kurios, sus, valstybės narės, kurios susiduria su dvišalėmis problemomis santykiuose su kitomis šalimis. Mes pateiksime šį pakeitimą, kadangi mes norime pateikti tik vieną pakeitimą, tai dėl pakeitimų pateikimo termino nediskutuosiu. Ačiū, ponas Ensijų, jums žodis. E, domnule președinte, vreau și eu să salut raportul. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti poną Dies Demerą parengus pranešimą. Noriu padėkoti jam už parodytą drąsą ir solidarumą. Nes pranešime minimas abipusiškumo mechanizmas. Komisija ir taryba norėtų šio klausimo išvengti. Manau, kad šis abipusiškumo mechanizmas tikrai mm, ženkliai gerina dabartinę padėtį, kurioje ES neturi jokių konkrečių priemonių abipusiškumo mechanizmams uh, jeigu tai neapima diplomatinių priemonių. O. E, vizų klausimus, vizų taikymo, netaikymo klausimus nagrinėja tik taryba, o ne valstybės narės. Praktikoje įrodyta, praktiniais pavyzdžiais galima įrodyti, kad taryba ir komisija e, nėra linkusios labai E, palankiai svertinti abupusiškumo mechanizmo e, e, taikymą. Valstybės, kurios pažeidinėja šį mechanizmą, turėtų būti baudžiamas, visi, reikėtų su visais piliečiais elgtis vienodai. Ir dėl bendros, nereikėtų bendros vizų politikos pagalba e, diskriminuoti piliečių, nes e, nemažai žmonių e, yra diskriminuojami. Ir ponė Roitova kalba ne tik apie Čekiją, bet ir kitas valstybės - Rumuniją, Bulgariją, Lenkiją ir Kiprą. E, Tai yra šalis, kurioms negali duotis e, abipusiškumo mechanizmu santykiuose su JAF ir Kanada. Mane stebina tai, kad komisijos ir tarybos atstovai savo pasisakymuose nepareiškė, neišreiškė paramos e, bendrijos vienybė ir solidarumui. Jie turėtų būti tokio solidarumo ramstis. Kodėl? reikia kelia klupščiauti prieš trečiasias valstybės. Mus glumina ir tai, kad Europos, kaip Europos Sąjunga traktuojama kaip po tokia tarptautiniuose santykiuose. Man atrodo, kad šis abipusiškumo mechanizmas, kurį siūlo ponas Dies Demera, turėtų, min, turėtų apimti valstybės, kurios reikalauja, kad kitų valstybių piliečiai e, atvykstantis pas jas turėtų vizą. Ir aš teiksiu pakeitimą šiuo klausimu. Tikiuosi, kad komiteto nariai ir Europos parlamento nariai palaikys mane, nes atrodo, kad mes Europos parlamentas vienintelis norime solidarumo ir vienybės bendryje. Pone Rojtova, žodis Jums. Děkuji. Já bych tedy chtěla také velice poděkovat zpravodaji a také panu Alvarovi. Ačiū noriu padėkoti pranešėjui, taip pat ir ponui Alvaro, kurie labai e, išvalgiai pristatė, kiek abipusiškumo mechanizmas yra aktualus e, bendrijos vienybei. Daugiau nei keturis mėnesius jau komisija neatstovauja valstybių narių interesų, kalbant apie vizų apipusiškumo mechanizmą. Ir noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad įtraukė šį pasiūlymą, tokį pasiūlymą į pakeitimus. Ir reikėtų visų pirma pareikšti, kad mes negalime regresuoti. Ir kaip ponas Sensijų pastebėjo, taryba, joje pirmininkaujantį Lenkiją, suvoktų, kad e, na, statoma ant kortos daug daugiau šiuo atveju. Dvi šalės situacijos pažeidžia sąjungą, e, atsiprašau, vienybę, sąjungos vienybę. Kalbu net, pavyzdžiui, apie Čekijos, Respublika, e, Čekijos Respublikos ir Kanados santykius. Kaip ES turėtų prisimti atsakomybę kur, kuri buvo perkelta valstybėms narėms. Ir kadangi komisija arba kai kurie komisijos nariai nepakankamai domisi ši, šiais klausimais, šią sritimį, turėtų atitinkamai reaguoti. Man atrodo, kad kalbame ne tik apie Kanadą ir Junktinės valstijas. Svarbios ne tik tos dvi šalis. Galime kalbėti apie Junktinio Arabo Emiratus, kur, kur, kuris taiko kitokius reikalavimus, valstybė, kuri taiko kitokius reikalavimus, kai kurios kitos valstybės taip pat prašo vizų. Tačiau tai yra kita problema, kurią galima išspręsti pasitelkus dešimtą pastraipą. Mes norime sprendimo, mes ieškome sprendimo ir kaip, gali, kaip komisija gali, reaguodama į pareiškimą, kuriam pritarė Europos parlamento narių dauguma, uh, reaguoti visiškai ne, neparodyta, duodama jokio suinteresuotumo. Tai yra rimta problema. Dar vienas dalykas. Čekijos piliečiai prašydami vizos turi laukti nuo 3 iki 5 savaičių e, ir vykti į Prahą, iš visos šalies vykti į Prahą, į sostinę, kad gautų tą vizą Taip pat turi pateikti banko, savo banko sąskaitų išrašus. Tai yra neįsivaizduojama, mes kalbame Europos Sąjungą, jeigu jie nori gauti vizą į Kanadą. Taip pat dar sudėtingesni atvejai yra, kai kai prašoma e, leidimo vykti su vaikais. Man atrodo, kad daugelis šiuo atveju pažeidžiamos konkrečios nuostatos įsivaikinimo atvejais. Jeigu norime įsivaikinti e, vaiką iš besivystančios šalies, ta situacija traktuojama kitaip nei. Ir netgi tai, tokioje situacijoje tai, tai susijęma su vizos įsigijimu. E, E, tai, tai dar labiau didina atotrukį ir tai, tai, tai tiesiog e, atiduoda visus ginklus euroskeptikų stovyklai. Suteikim žodį mūsų pranešiai. Atsiprašau, ponė. Brons. Brons. Žodis jums, o po to pranešėjai. Dėkui kai teigiate, kad vizų nereikia, tai tarsi darote prielaidą, kad ne, nepadaugės nelegalios migracijos rautų. Aišku, tokia prielaida būtų labai sveikintina ir labai džiugi, tačiau negalime būti tuo visiškai tikri, kadangi migracijos rautai uh, e, augo iki šiol. Ir jeigu valstybės, apie kurias kalbame, uh, jeigu juose e, socialinių apsaugų, paslaugų infrastruktūra suprastės, sumažės jų BVP vienam gyventojui arba nedarbo lygis išauks, tai be abejo, kad emigracijos rautai iš tokių šalių sustiprės. Ir jie gali atvykti į Europos Sąjungą kaip turistai, pavyzdžiui, ir po to čia lieka. Todėl reikėtų at skirti teisėtus lankytojus nuo neteisėtų lankytojų. Iš tiesų, turistinės vizos dažnu atveju gali būti gaunamos labai lengvai, kartais net elektroninių e, priemonių dėka. Ir reikėtų dėl to tokią sistemą sugriežtinti toms valstybėms, iš kurių emigr nelegalios emigracijos tikimybė yra didesnė. ES piliečiai be abejo turi teisę keliauti į kitas valstybės ir e, jeigu jie keliauja į neturtingesnės valstybės, tai tikimybė, kad Europos piliečiai pasiliks ten yra tikrai labai maž, maža, tačiau e, priešinga kryptimi migracija yra tik daug e, labiau tikėtina. Dėkui, žodis pranešėjai. Ačiū. Pone pirmininkė, pirmas svarstymas ir manau, kad galime daryti išvadą, kad e, šis klausimas tikrai nėra grinai techninis. Mes čia kalbame apie techninius klausimus, kurie yra labai aiškiai politinio pobūdžio. Ir todėl aš pasistengsiu atsakyti visiems kalbėjusiems, uh, o po to dar labiau pasigilinsime į jų iškeltus klausimus. Tačiau visų pirma noriu padėkoti komisijai už jų komentarus ir pastebėjimus. Jie šį pranešimą ir pakeitimus įvertino teigiamai. Taip pat pasiūlė patobulinimų dėl abipusiškumo principo ir vizos e, išimčių dėl 11 pakeitimo, kur yra kalbama apie laikino nutraukimo mechanizmą, taip pat buvo pakomentuota pa, ir manau, kad būtų verta paaiškinti tiek komisijai, tiek kitiems, kuriems kilo abejonių, kad mano pasiūlymas tikrai nesiekia pažeisti to straipsnio, kuriuo numatoma, kad šis teisės aktas turėtų būti patvirtinamas komitologijos procedūra. Aš tikrai nenoriu e, pakengti komisijos iniciatyvos teisės naudojimui. Ir dar kartą pakartosiu, kad aš tik tai noriu, remdamasis gerą valią išreikštą mano pranešime, mes norime, kad parlamentas dalyvautų ne tik pradedant procedūrą, bet ir pateikdamas informacijos iš valstybių narių ir dalindamasis tokią informaciją ir ją analizuodamas. O dėl matematinių tikslių kriterijų taip pat norėčiau sureaguoti į komentarus dėl procentinių dydžių. Čia pagrindinis tikslas yra išvengti uh, automatinių mechanizmų taikymu ir numatyti uh, tam tikrą lankstumą ar 50 procentų ar kitas procentinis dydis, tai galėtų būti dėl viso to galime dėrėtis ir tartis. Sutinku, kad šis klausimas tikrai nusipelno tolesnės analizės. Abipasiškumo principas labai gerai įvardytas ir išanalizuotas dešimtajame pakeitime juos siekiama sukurti daugiau lankstumo. Ir dar kartą komisijai noriu pasakyti, kad be abejo, galime aptarti dvižalių pagrindų jums kylančius klausimus su pranešėju, bet noriu aiškiai įvardinti, kad pranešės tikrai nesiekia pažeisti sutarties nuostatų. Mes norime tiesiog užtikrinti, kad parlamentas aktyviai dalyvautų visose e, proceso etapuose. Ir išnaudotų visas teisės jam tenkančias pagal bendrų sprendimų prieimimo procedūrą. Be abejo, čia yra pasinaudojama komisijos iniciatyvos teisė, mes taip pat norime laikytis komitologijos taisyklių, nieko nenorime pažeisti ar išvengti kažkokių nuostatų. Ir aš esu tikrai pasirengęs siekti bendro sustarimo. Ir pirmininkaujančio šalies atstovui noriu padėkoti už jūsų gerą valią, jūsų norą dėrėtis ir kad už tai, kad informavote uh, E, tarybos darbo grupės narius apie tai, kokios vyksta diskusijos čia parlamente, už visą suteiktą informaciją delegacijoms. Ir jeigu vizos darbo grupė norėtų aiškios, aiškesnės pusiausviros, tai pranešėjas galiu jūs patikinti, kad siekia to paties. Ir to siekia tiek pranešėjas, tiek šešėlį pranešėjai, tiek visas parlamentas. Nemažai mano kolegų pastebėjo, kad čia yra du pagrindiniai aspektai keliantis abejonių, tai yra abipusiškumo principas ir laikymo nutraukimo mechanizmas. Noriu pas, pritarti jums, kad šis, šie aspektai iš tiesų labai svarbus. Dėl e, sustabdymo mechanizmo, nutraukimo mechanizmo, jūs norite palikti procentinius dydžius, kokie buvo iki šiol. Aš su tuo nesutinku. Aš norėčiau dėl jų dar pasidarėti ir norėčiau tokio mechanizmo, kuris kaip tik nenumatytų automatinio veiksmų. Manau, kad reikėtų kiekvieną situaciją vertinti atskirai. Ir tie prote, procentiniai dydžiai turėtų būti mums kaip pagalba priimant sprendimus, o ne patys būti automatiškai taikytina nuostata. Taip pat be abejo reikia atsižvelgti į tai, kokią informaciją mums pateiks Frontexas, Europolas. Ir į tai, ką e, teigia <coughs> už užsienio santykius ES atsakingi pareigūnai. Ir ponas Jasinskis minėjo asimetrišką poveikį. Būtent, kad dabartinių nuostatų poveikis Vokietijai ir Luksemburgui, tarkim, yra kitoks. Aš pritariu ponui Alvaro ir kitiems Iš tiesų, kai kalbam apie abipusiškumo principą, tada naudingiau yra numatyti visoms 27 šalims bendras nuostatas, o ne dirbti dvišalių pagrindų. Pone Weber kalbėjo apie solidarumą. Būtent todėl ir dirbame visi 27, visos 27 šalis kartu, tačiau kiekvienas atvejs turbūt analizuojamas atskirai, sprendžiant ar taikyti išimti e, vizos gavimo procedūrai ar ne. Būtent tam yra numatytos matematinės formulės. Suprantu, kad visi siekiam bendro sutarimo ir aš taip pat jo siekiu. Ir dar, atsakydamas kolegoms, noriu pasakyti, kad mes bandėme aišku signalą pasiūsti tarybai ir komisijai. Aš, kaip pranešėjas, tikrai nesu vienintelis susidomėjęs šiuo klausimu. Tas klausimas yra aktualus visiems. Europos parlamente juo, šiuo klausimu buvo mm, jau pasiekta tam tikro lygio bendro sutarimo. Ir manau, kad dėrybos dar turi tęstis ir toliau su taryba ir su komisija. Ir to bendro sutarimo pasieksime dar platesnių lygių. Taip pat, jeigu norime, kad gruodžio šeštoji būtų galutinė pakeitimų pateikimo data, tai aš galiu tam pritarti, galime numatyti tuomet gruodžio 6-12 valandą dienos. Dėkoju Taniai už tai, kad nori sustiprinti parlamento vaidmenį, dėkoju visiems kalbėjusiems apie kriterijus ir apie tai, kokie jie turėtų būti ir nepažeidžiant komitologijos taisyklių, kalbant apie abipusiškumo principą, aš pritariu e, jūsų siūlomam mechanizmui, nes iš tiesų jis puikiai atspindi solidarumo dvasę, kurią labai aiškiai vardėjome 2011 m. kovo mėnesį. O dėl procentinių dydžių jau sakiau, ką apie tai manau. Manau, kad dėl jų galima dėrėtis. Ir manau, kad kalbant apie procentus, čia nereikėtų numatyti automatiško mechanizmo. Pone Weber, dėkoju už tai, ką pasakėte, buvote labai konkreti, tiksli ir tikrai galiu dar kartą pakartoti, kad šis dokumentas, šis klausimas yra labai techniškas, bet politiškai labai svarbus. Todėl svarbu didinti ir stiprinti Europos solidarumą, kadangi solidarumas yra vienas, viena iš mūsų pagrindinių savybių, kuri yra užtikrinta ir Lisabono sutartimi. Tad dėkoju visiems už pasitikėjimą. Ir dėl dviejų klausimų, ar 50 procentų, ar 60 procentų buvo užduotas toks klausimas. Manau, kad jį atsakiau. Nenorime, kad būtų numatyti automatiniai veiksmai. Manau, kad kiekvienu, atveju, atve, kiekvienu atskiru atveju reikėtų atlikti atskirą analizę. Jūsų kolega esate teisininkas ir dėl to nekeista, kad jūs domina parlamento vaidmo pagal komitologijos procedūrą. Uh, Bet jeigu perskaitysite mano pateiktą pakeitimą atidžiai, pamatysite, kad mes tikrai nenorime pažeisti komitologijos procedūros. Mes čia kalbame apie tai, kad parlamentas yra kviečiamas, remiantis komisijos rekomendacijomis, aktyviai dalyvauti viso proceso metu. Dėl pono Buzutil, jūs labai tiksliai pastebėjote, Tikrai, mes siekiame sukurti patikimą vizų sistemą ir tam, kad sukurtume patikimą vizų sistemą, reikia veiksmingos laikino sustabdymo mechanizmo. Tiksliau ir nebepasakysi. Ir dėl laiko terminų porą patikslinimų. Manau, turime atidžiai perskaityti 10 ir 11 pakeitimus. Čia kalbame apie apsauginę nuostatą. Saimonai, jūs kalbėjot apie piknaudžiavimo atvejus, apie nevienodą poveikį. Lyginote Vokietiją ir Luksemburgą arba Sloveniją ir Ispaniją. Pone Sifu. Taip. Kaip žinote, yra teigiamas vizų sąrašas ir neigiamas vizų sąrašas, taip vadinami. Tai yra pirmasis ir antrasis priedai. Bet e, tai nėra baigtiniai sąrašai. Nuo 2001 metų šie priedai buvo pakeisti ir papildyti aštuonis kartus, taigi jie nuolatos kinta. Remiantis susiklostančią situaciją Europos Sąjungoje, ir valstybėse išvardytose pirmame ir antrame prieduose. Pone Alvaro, dėkoju už tai, ką sakėte. Dešimtas pakeitimas eina teisinga kryptimi ir dėl abipusiškumo matome, kad mechanizmas ne visai veiksmingas, būtent todėl ir reikia visų siūlomų pakeitimų. Kalbėjote apie Kanados atvejį. Iš tiesų visą tai rodo, kad reikia bendrijos mechanizmo. Ne tik tai tam, kad pademonstruotume solidarumą, bet ir tam, kad taptume patikimi Buvo pateikta pavyzdžių dėl to, kaip dėl, dėl vairiausių nesklandumų buvo minėtas JAV ir Austrijos pavyzdys ir e, pirštų ant spaudų domenų bazę Austrijoje, prie kurios norėjo prieiti JAV. E, jau buvo prašyta abipusiškumo principo atveju numatyti 90 dienų terminą, bet dėl jo buvo pakeist, pateiktas pakeitimas ir manau dėl to dar dėrėsimės. Pone Enzimai, dėkoju už jūsų pastebėjimus ir už dėl to, ką sakėte, dėl abipasiškumo principo, aš pritariu, kad prieglobščio politika tikrai neturėtų sudaryti sąlygų diskriminacijai 27 ES narėse. Kalbėjote apie pakeitimą, e, kur yra minima ne tik tai Čekija, bet ir Rumunija, tai yra tos šalis, kurios jaučiasi diskriminuojamos, nors visi tarsi bandome išvengti diskriminavimo atveju. Pone Mortelman, dėkoju už jūsų pastebėjimus taip pat. Jūs ir ponas Anvaro sutinkate, kad komisija nepakankamai atstovauja mums visiems, nors komisija stengiasi tai daryti, jie stengiasi ieškoti bendro sutarimo ir šis, atve, šis klausimas yra neišimtis. Ir manau, kad abipusiškumo principo nereikėtų visiškai atmesti ir bendryje turėtų laikytis savo pareigų minėjote Junktinius Arabų Emiratus ir labai gaila, kad komisija nepakankamai sparčiai sureagavo JAV, Kanados, Čekijos Respublikos atvejais. Bet e, akivaizdu, kad ES turi imtis veiksmų, būtent todėl mes čia ir esame. Ponas Brons kalbėjo apie laikino nutraukimo mechanizmą ir su tuo susijusius neiškumus. Taip pat teigia, kad e, abipusiškumas jam neatrodo aktualus, tačiau aš su tuo nesutikčiau. Tiksliau, aš sutinku su jūsų nuomonė, bet nepalaikau jūsų teiginio, kad abipusiškumas yra visiškai neaktualus. Ne, abipusiškumas yra labai svarbus ir 2011 metais Europos parlamentas labai aiškiai patvirtino, kad Abipusiškumo principas turi būti taikomas visose 27 šalise. Dėkoju visiems už tai, kad dalyvavote diskusijoje, dėkoju tarybai ir komisijai, jų atstovams už tai, kad atvyko. Tikiuosi, kad jie pasižymėjo viską, ką mes sakėme, apie, e, pasižymėjo Europos parlamento poziciją ir nuomonę. Dėkoju. Iš tiesų diskusija buvo labai aktyvi, labai plati. Nusprendėme, kad pakeitimų pateikimo terminas yra gruodžio 6, 12 val. dienos. Taip pat Dies Demera ir šešėliai pranešiai taip pat jau yra aiškus, jie pritarė ir laiko terminams, dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Šiek tiek atsiliekame, tad turime dirbti truputį greičiau. Kitas darbo tvarkės punktas. Elektroninis balsavimas. Tikiuosi visi turite balsavimo korteles. Taigi, balsavimas dėl reglamento e, sukūrenčio bendrijos vizų kodeksą. Pranešės Louis Michelis. Jis pristatys pranešimo projektą ir labai trumpai, labai prašau visų kalbėti, kiek galima trumpiau. Taigi steiksime žodį komisijos atstovui ir pirmininkaujančiai Lenkijai, ponė Mišelė. Ačiū pirmininkė. Taip, reikia pasivyti darbo tvarkę. Uh, E, svarstomas pasiūlymas yra techninio pobūdžio. E, pagal jį reikia pakeisti nuostatas reglamentuojančias tranzitinių vizų išdavimą e, oro uostuose. Trečiųjų šalių piliečiai turintis valstybės narės išduotą vizą ir, ir jeigu tai neprieštarauja, jeigu kalbame apie šeng, ne Šengeno erdvės šalis, Junktinė karalystė, Danija, taigi tų šalių piliečiai esantis tos valstybės oruoste turi turėti tranzitinę vizą. Tai netitinka valstybių narių praktikos ir svarstydami šį pasiūlymą, komisijos pasiūlymą, nesulaukėme jokių esminių pasiūlymų iš narių keičiančių šį komisijos pasiūlymą, todėl siūlau e, pritarti e, šiam pasiūlymui. Tik tai pateikiau kai kuriuos pasiūlymus dėl 10 ir 11 konstatuojamosios dalies punktų pakoregavimo. Et après la présidence, la commission Komisija, žodis komisijai, jūs esate, ar komisijos atstovai yra salėje? Jeigu taip, prašau. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Aš noriu padėkoti pranešėjai už tokį glaustą savo pranešimo pristatymą, kuriame atsispindi konsensusas pasiektas per pirmąjį šio dokumento svarstymo etapą Libe komitete ir atrodo, kad komitetas pritarė dviems pranešėjo teikiamiams pakeitimams, kurių tikslas e, komisijos pasiūlymo tikslas įgyvendinti tarybos pateiktus pasiūlymus. Toliau žodis Lenkijai, pirmininkaujančiai Europos Sąjungai. E, Ačiū. Pirmininkė, mes visiškai viskam pritarėme, tai puikus pavyzdys, kuomet visos institucijos dirba drauge. Ačiū. Na, iš tikrųjų, sparčiai išnagrinėjome. Pone Zomer, jūs prašėte žodžio, prašau. Trumpa pastabėlė. Pritariu pranešėjui. Reikia šio techninio pakeitimo. Tas išriškėjo iš taikymo yra spragelė, be kurios pastatas e, lieka nestabilus. Ačiū pranešėjui, EPP frakcija pritarė. Danke, no Heimal. Mr. Ensiju. Ponas Ensiju. De raportor din umbră pentru grupul nostru. Kaip šešėlinis pranešėjas savo frakcijoje, noriu pasakyti, kad mano frakcija palaiko šį pranešimą. Manome, jog atsižvelgiant į jo techninį pobūdį daug pridurti negalime. Vienintelis dalykas, ką norėčiau pridurti, yra tai, kad Rumunijai ir Bulgarijai būtų e, palankiausia, jeigu jos būtų primtos į šiandieno erdvę, tuomet tokie pakeitimai nebūtų būtini. Ačiū visiems. Ačiū už tai, kad sutikite galimybę pasivyti darbo atvarkę. Pone Mišelė, ar norite užbaigti diskusiją šiuo klausimu? Kalbėtojas neįsijungęs mikrofono kalba. Ačiū dar kartą. tuo ir baigiame šio diskusijos darbo tvarkės klausimo svarstymą ir dabar prasidės elektroninis balsavimas, kaip pranešta anksčiau. We have in here Septintas darbo tvarkės punktas. Vertimo mechanizmo skirto atlikrinti, kaip šteikomas šiandieno akį sukūrimas. Balsuo, turime balsuoti dėl pranešimo, kuri, kurį rengė mūsų kolega Paulo Karlos Koelio. Buvo pateikta nemažai pakeitimų kuriuos e, visus apibendrino pranešėjas ir atrodo, kad pranešėjas nori apibendrinti įvykusių dėrybų baigti. Pone Koelio, prašau. Ačiū pirmininkė. Netrukus vyks orientacinis balsavimas. Balsuosime dėl kompromiso, kurio pasiekė politinės frakcijos. Noriu pabrėžti keletą dalykų. Visų pirma, Noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams už tai, kad puikiai padirbėjo ir už tai, kad pavyko pasiekti Libė komitete plataus sutarimo visais šiais klausimais. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mums iš ties reikia tikro Europos Šengeno erdvės vertinimo mechanizmo, nes tos erdvės e, kokybė priklauso nuo vertinimo mechanizmo. Norėčiau taip pat pasakyti, kad aš tengiuosi apimti kiek įmanoma daugiau kolegų pakeitimų, tačiau kai kurių tiesiog negalėjau įtraukti dėl to, kad, e, buvo, kad, kad klausimas padalintas į dvi dalis ir dėl to, kad yra tam tikri juridiniai apribojimai. Mm. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad š... tikiuosi, jog šiuo balsavimu Europos parlamentas pademonstruos, kad jis yra pasirengęs draugės su taryba ir Europos komisija svarstyti visus įmanomus teisinius sprendimus, kurių pagrindų galima e, būtų pasiekti visiem, visoms trims institucijoms primtino kompromiso ir pirmininkė, manau, kad mes esame pasirengę balsuoti. Pirmininkas, ačiū balsavimas bus orientacinis ir jo rezultatai apspręs, ar pranešėjas pradės, kaip pranešėjas, kokiu pagrindu pranešėjas pradės dėrybą su taryba. Ar visi pasiruošę, ponė Vikstram? Nesinešite savo kortelės? Oh, iš tikrųjų tai yra na, labai labai neįprasta, bet aš nėra, negalėjau rasti savo balsavimo kortelės, bet gal galite įrašyti mano uh, e, įtraukti mane į balsavimo. Will, yes, Taip gali nutikti bet kam, sako pirmininkas. Pone Tedafilidės, tas pats, jums tas pats nutiko. Okay, we're getting started. We're getting started. Everybody's got the... Pradedame. Visi turi balsavimo sąrašą. Pirmas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Vienas susilaikęs. Kai kurie pakeitimai, dabar pirmas žodis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antras žodinis pakeitimas. I see. I see. Amendment 45. 45 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Antras žodinis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 47 už. Prieš. Susilaikė atmestas. Aštuntas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė pritarta. Antras kompromisas už. Prieš. Susilaikė pritarta. Trečias žodinis už prieš, susilaikė, pritarta. 52 už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 56 už, prieš, susilaikė, pritarta. 57 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas žodinis, ketvirtas žodinis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 60 už, prieš, susilaikė atmesta. 59 už, prieš, susilaikė atmesta. 61 už, prieš, susilaikė atmesta. 62 už, prieš, susilaikė atmestas. 63 už, prieš, susilaikė pritarta. Dešimtas už, prieš, susilaikė pritarta. 64 už, prieš, susilaikė, neaišku, reikia pasitikrinti, kaip balsavome. 64. Balsavimas prasideda. What's this? Not voting? is open. All the vote is closed. Balsavimas baigtas. Bet aš pats negalėjau balsuoti, sako pirmininkas. Dėl posėdžio tvarkos? Ne, aš neturiu balsavimo kortelės, bet aš balsuoju prieš. And I, well. Se, se può registrare il mio voto contrario, anche se non sì, ho la sì, carta sì, di voto. Aš balsavau prieš. Uh, you, you have voted for. Balsavote už? Ei, eh, ottima. O ponas Trienta Filidės? Reikia dar kartą patikrinti. Reikia pasitikrinti. Balsavimas prasideda. My card is up. Uh, now, now it's working. Now the vote is open. Balsavimas prasideda. Prašau visų balsuoti. Ar jūs balsavote? Now the vote is closed. Balsavimas baigtas. Bikstrom ir Trentafilidis 4. Bikstrom ir Trentafilidis jūs balsavote už. Jau, tu, jau yra du balsavimo kortelės, sako Trentafilidis. Pone Vykstrom, kaip Jūs balsavote? Už? Okay. And what, what are you voting against? Prieš. It's 21 against 23. 21 prieš, 23 už pritarta. I see. So, so 20, one in favor. So it's, so it's is 23 to 20 against 22. 23 už, 22 prieš. Dar kartą norite balsuoti? Mrs. Wikstrom, are you voting yes? Pone Wikstrom, jūs balsuojate už, be kortelės. Net jeigu dar du prieš ir vienas už, vis tiek pritarta. Norite pasitikrinti dar kartą? Are we going to do it now? Okay. Voting again. Let's vote again. Vote is open. Balsavimas prasideda. Now closed. Balsavimas baigtas. Pane Vikstram už 23 už 22 prieš vis tiek pritarta. Adopted. Pritarta. Dabar penktas žodis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Ketvirtas kompromisnis už, prieš, susilaikė pritarta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Tryliktas atsiimtas, toliau 68 už, prieš, susilaikė pritarta. Keturioliktas už, prieš susilaikė pritarta. 15 už, prieš susilaikė pritarta. 16 už, prieš susilaikė pritarta. Šeštas žodinis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 69 už, prieš susilaikė pritarta. 70 už, prieš susilaikė pritarta. Septintas žodinis. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 71. Už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti, kaip balsavome dėl 71. Balsuojame, balsavimas prasideda. 71. The vote is open. What do we have? Balsavimas prasidėjo. Atmestas. 72. Atrodo, kad tai yra žodinis pakeitimas. 72. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Aštuntas žodinis pakeitimas už. Prieš susilaikė pritarta. 73. Už. Prieš susilaikė pritarta. 40. 74 už prieš susilaikė pritarta. 76 už prieš susilaikė pritarta. 77 už prieš susilaikė pritarta. 10 žodinis už prieš susilaikė pritarta. 6 kompromisnis už prieš susilaikė pritarta. 80 už prieš susilaikė pritarta. Septintas kompromisinis už, prieš susilaikė pritarta. Aštuntas kompromisinis už, prieš susilaikė pritarta. 84 už, prieš susilaikė atmestas. 9 kompromisinis už, prieš susilaikė pritarta. Man atrodo, kad pritarta. Dabar dešimtas kompromisinis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta, dvidešimtas už, prieš susilaikė pritarta, vienuoliktas žodinis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta, 91 už, prieš susilaikė pritarta. 92 už, prieš, susilaikė pritarta. 22 už, prieš, susilaikė pritarta. 23 už, prieš, susilaikė pritarta. 93 už, prieš, susilaikė atmestas. 12 žodinis už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar konstatuojamosios dalies punktai. 11 pakeitimas. 11 kompromisas pirma dalis. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 25 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 13 žodinis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 26 už, prieš, susilaikė, pritarta. 27 už, prieš, susilaikė pritarta, atsiprašau, atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Keturioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Trisdešimt pirmas už, prieš, susilaikė atmestas. 29 už, prieš susilaikę pritarta. 33 už prieš susilaikę pritarta. 34 už prieš susilaikę pritarta. 12 kompromisas už prieš susilaikę pritarta. 36 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 37 už, prieš, susilaikė pritarta. 38 už, prieš, susilaikė pritarta. 15 žodinis už, prieš, susilaikė pritarta. 13 kompromisinis už, prieš, susilaikė pritarta kai kurie pakeitimai atkrenta, dabar 16 žodinis už, prieš, susilaikė, pritarta. Ir dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais, galtinis balsavimas. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas prasidėjo. Yes, Vikstrom, one plus in favor. Pone Vikstrom taip pat už. Taigi 42 balsavo už, prieš niekas nebalsavo. Sveikiname poną Koelio. Ir dabar periname prie aštunto darbo tvarkės punkto. Tai yra komisijos pasiūlymų pristatymas. Ponas Stefano Manservisi, kuris yra e, vidaus reikalų generalinio direktorato generalinis direktorius, pristatys vidaus reikalų e, prioritetus, tačiau generalinio direktoriaus dar nėra. Taigi siūlau padaryti dešimties minučių pertraukėlį ir palaukti, kol prelegentas atvyks. Tęsime darbą po dešimties minučių.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 mémoire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 resuming our work. Tęsėme darbą. Turėjome dešimties minučių petraukėlę, laukiame pono Manservisi, sveikiname Europos komisijos vidaus reikalų generalinio direktorato generalinį direktorių, kuris mums pristatė pristatys teisėkūros pasiūlymus dėl dviejų fondų vidaus reikalų srities sukūrimo 14-20 metams prieglopstis ir pabėgėliai ir vidinė migracija. Lapkričio 15 komisija patvirtino šiuos pasiūlymus. Dabar žodis ponui Manservisi suteiksime jam galimybę pristatyti komisijos iniciatyvą, po to ateis eilė klausimams ir komentarams. Pone Menservisi, prašom. Ačiū, ponė e, pirmininkė, ačiū už suteiktą galimybę atnaujinti e, informaciją apie komisijos pasiūlymą dėl 14-20 metų finansinės perspektyvos vidaus reikalų srities. Manyčiau, jau nemažai žinote apie pasiūlymų pagrindą, kokią kryptimį norime judėti. Birželio e, mėnesį komisija patvirtino e, daugiametinės finansinės perspektyvos e, pagrindų dokumentą, o prieš keletą savaičių baigė tvirtinti finansinės perspektyvos teisėkuros dalį, taigi parengė teisinį pagrindą. Taigi tai, kas buvo siūloma anksčiau, buvo patvirtinta prieš keletą dienų. Patvirtintas pasiūlymas labai artimas mūsų pirminėms idėjoms. Turiu omeny fondo lėšų dydį ir šių lėšų panaudojimą. Trumpai priminsiu, kad Kalbant apie fondus, reikia turėti galvoje du aspektus. Atsižvelgiant į praėjusią finansinę perspektyvą spaudimas komisijai, visai sąjungai ir ypač komisijai reaguoti greičiau, sėkmingiau, proporcingiau, kad auga, kadangi prieglopstis ir migracija, sienų apsauga, sienų valdymas yra e, centrinės rytis, šių klausimų svarba auga, todėl lūkesčiai taip pat didėja, dėja jų iki šiol negalėjome visiškai patenkinti, taigi poreikis auga. Toliau kritiškai įvertinome turimus fondus, nebūtinai reikia kalbėti apie e, kiekybę, nes paprasta norėti daugiau ir daugiau. Tiesiog norime išsiaiškinti, ar turime pakankamai instrumentų įgyvendinti politikoms ir tikslams, kurių uh, turėtume pasiekti. Na, mano asmeninė nuomonė, uh, įrankių paketas buvo pernelyg suskaltytas, fondo lėšų panaudojimo tikslas nebuvo labai aiškus. Beje, kaip jau žinote, esame įpareikoti kasmet patvirtinti daugiau nei šimtą sprendimų valstybių narių atskirų programos, dar papildomos, papildomi sprendimai, todėl papildomų lėšų yra labai mažai arba lėšų perkelimas iš vienos e, dalies į kitą yra labai sudėtingas reikalas, taigi administracinė našta nepaprastai didelė. Mes manėme, kad šie du aspektai yra esminiai. Jais mes pagrindėme savo pasiūlymus, o dabar patvirtinti pasiūlymai yra tokie. Norime sukurti tokią architektūrą, kuri būtų paprastesnė ir padėtų lengviau siekti tikslus. Tas e, tie du fondai, vienas iš jų prieglopstis ir migracija, kitas saugumas ir sienų valdymas. Taigi norime sumažinti e, fondų skaičių iki dviejų, tą mes ir siūlome daryti, bei tokiu būdu geriau siekti sutartyje įtvirtintų tikslų. Taip pat norime sustiprinti administravimo pasidalymo praktiką, būtent e, suvienodinti e, komisijos panaudojimų lėšų praktiką. Tai, e, ta praktika ir administravimo pasidalymas jau siūlomas taikyti abiems fondams. Kodėlgi mes tą principą siūlome? Tai ne tik padidina valstybių narių atsakomybę, bet du fondai bendras administravimas bei perėjimas nuo kasmetinio sprendimų prieimimo prie daugiamečių sprendimų prieimimo mm, suteikia komisijai galimybę turėti daugiau politinių galimybių bei turėti geresnę viziją apie valstybių narių poreikius proceso pradžioje, 14 metais, mes surenksime dialogą su kiekviena valstybė narė ir susitarsime dėl tų tikslų, kurios jos nori pasiekti, dėl programų, kurios nori valstybės narės įgyvendinti. Tokiu būdu vertinsime ir bent jau aptarsime to, ko nori valstybės narės ir atitinkamai paskirsime lėšas. Kadangi E, tai leistų lankščiau ir sėkmingiau suplanuoti lėšas. Lėšų panaudojimas būtų mažiau statiškas ir daugiau strategiškas. Jeigu jūs ir taryba patvirtinsite šį požiūrį, tai 13-14 metai bus labai intensyvus, nes tuo metu vyks politinės diskusijos su kiekviena valstybė nare apie jų planus tas apima ir saugumo aspektą. Pirmą kartą vietoj to, kad finansuotumėme paskirus projektus, na, tai buvo visai neblogai, tiesiog keisime sistemą, valstybės narės turės saugumo srityje nurodyti prioritetus, kova su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu, sienų apsauga ir panašiai, kadangi mes čia kalbame apie bendrą finansavimą, Tai aptarsime ir lėšas, kurias ketina valstybės narės skirti šioms prioritetinėms sritims. Taigi bus labiau strategiškas planavimas. O komisijos centralizuotai valdoma dalis bus skirta europinių tikslų įgyvendinimui, tarp valstybiniams tikslams keletas e, veiksmų yra finansuojama tarp valstybinio pagrindo Na, tas yra sva, ypač svarbu kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Šis tarpvalstybinis e, fenomenas verčia mus taip elgtis arba parama e, perkelimo programoms. Ši tema labai aktuali. Siekiame perkelimui skirti didesnį finansavimą. Taip pat galime e, remti integracijos gerai, gerosios praktikos įgyvendinimą. Visa tai yra vadinami bendrijos veiksmai, tarp valstybiniai veiksmai, visa tai bus finansuojama centralizuotai per atskirus instrumentus. Dar vienas aspektas yra partnerystė su tarptautinėmis organizacijomis, tačiau kiek kit kitas aspektas būtų Frontexo, pavyzdžiui, e, panaudojimas įgyvendinimo tikslais. Būtent tos lėšos, e, kurios bus skiriamos, pavyzdžiui, tam tikriems veiksmams įgyvendinti, gali bus panaudotos ir ad hoc iniciatyvams, taigi agentūros galės imtis tokių ad hoc veiksmų, jau egzistuoja pavyzdžių apie tokius veiksmus. Jeigu šiuo metu mums su trečiosiomis šalimis e, tenka diskutuoti apie geresnį sienų e, valdymą, pavyzdžiui, viduržėmė jūros srityje, tai mums reikia finansuoti konsultacijas. Mes galime tą daryti per tradicinę techninę konsultaciją, tačiau galime užtikrinti, kad e, Frontexas savo santykius su šiomis šalimis sudėtų į vieną krepšelį bei per konsoliduotą politinę darbo tvarkę dirbtų. Aišku, bus papildomas bendradarbiavimas su Europolu, su valstybėmis narėmis, bei tokiu atveju ši konsoliduota patirtis bus pasiūlyta trečiosioms valstybėms narėms. Tai tiesiog yra vienas iš centralizuotai valdomų lėšų panaudojimo, būtent pinigai skiriami ad hoc pagrindu, esant ypatingai situacijai ar netidėliotiniams atvejams. Taip pat norime būti geriau pasirengę, e, greičiau reaguoti skubiais atvejais regime tą besitenčią krizę dėl papildomų spaudimo prie mūsų tam tikrų išorės sienų. Mes norime padėti valstybėms narėms, norime greičiau mobilizuoti savo išteklius, tačiau tam galimybės labai ribotos. Todėl norime daugiau skirti numatytų pinigų skubiems veiksmams, tokiu būdu galėtumėm greičiau reaguoti į susidariusias ypatingas situacijas. Taip pat norime skirti daugiau veiksmų, daugiau pinigų veiksmams trečiosiuose šalyse. Mes apie tai nekartą esame kalbėję, bei per įvairiausius posėdžius svarstant mūsų pasiūlymus, nekartą girdėjau, mes raginame e, veikti ir už sienų, už, už mūsų sienų, pavyzdžiui, keisti žvalgybinę informaciją, Tačiau tą mums sunku padaryti, nes lėšos yra paprastai numatytos vystimosi e, tikslui. Nekartą mes e, turime diskutuoti, kaipgi panaudoti vystimosi sričiai skirtas lėšas, kad jos papildytų mūsų tikslus. Taigi mes norime skirti daugiau e, pinigų, pinigų veiksmams trečiosiuose šalyse finansuoti. Galima, pavyzdžiui, sudaryti e, judumo partnerystę, tačiau tam tikslui reikia finansuoti institucijų kūrimasi, reikia teikti tam tikrą, tikrą pagalbą, dabar galėsime tą daryti. Už e, tradicinių vystimosi paketo ribų ir, tokiu, ir taip pat išvengsime instrumentų susiskaldimo. Taigi daugiau pinigų veiksmams e, trečiosiuose šalise finansuoti, be abejo, visa tai bus e, daroma atsižvelgiant į tai, kokios e, lėšos kitose mm, antraštinėse dalise yra numatytos. Be abejo, su išorės veiksmų tarnyba ir kitais generaliniais direktoratais mes aktyviai bendradarbiausime, taigi supaprastinimas, daugiametė perspektyva, lėšų paskirimas e, priklausomai nuo panaudojimo poreikio, e, organizuotesnė veikla prie išorės sieno, nuolatinė e, parama biudžetui valstybėms narėms, toms valstybėms narėms, kurios e, administruoja išorinės sienas visos bendrijos vardu. Bei taip pat norime e, bendro administravimo fonduose bei daugiau lėšų skubiems atvejams reikalams, išorės veiksmams bei efektyviau panaudoti mūsų turimas agentūras. Taigi e, mes taip pat siekime didesnio lankstumo. Na, jeigu nėra netidėliotinių atvejų, pavyzdžiui, ir nereikia panaudoti e, tam reikalų skirtų lėšų, mes taip pat numatome paprastesnę galimybę jas perduoti, perkelti į kažkokią kitą sritį, kad lėšos neliktų nepanaudotos. Mes numatome tinkamai ir visiškai panaudoti turimas lėšas, numatome laikotarpio vidurio peržiūrą, norime įvertinti tai, kas buvo padaryta, kaip pinigai yra panaudojami, kur yra didesnis spaudimas išsiaiškinti. Esminė mintis yra būti geriau pasirengusiems, lakstesniems bei labiau politiškai kalbėti su valstybėmis narėmis, nebūti ties, tiesiog sąskaitų tikrintojais. Tiek apie E, struktūrą. Dabar apie sumas e, e, biudžetą formuojančiai institucijai 10,9 milijardo siūloma mes numatyti 14-20 metais. Tai 40 procentų padidėjimas lyginant su praėjusiu laikotarpiu tačiau šis apskaičiavimas negalutinis, aišku, tai yra atsižvelgiant į 13 metų, metų panu, numatomas panaudoti lėšas. Jūs žinote, kad mes dirbame pagal tokį principą, kad pradedame nuo mažų sumų, o jos metams einant auga. Kodėlgi? Nes tik pradedame struktūrinį finansavimą šioje srityje, todėl numatome pradėti finansavimą mm, nuo nedidelių sumų, kai 13 metai bus tarsi dviejų greičių metai. Taigi būtent šie metai yra referenciniai bei padidinome sumą 1 procentu. Todėl, žvelgiant į 13 metus, yra tam tikras e, testinumas, bet jeigu mes palyginsime finansinę perspektyvą, tai padidėjimas neto yra 40 procentų. Tačiau, aišku, tie pinigai nesiranda iš, nie, iš niekur. Mes tiesiog skaičiuojame 13 metų poreikius ir projektuojame juos į ateitį. kam, kaip šie e, pinigai bus paskirstyti tarp fondų. Prieglopstis ir migracija šiam fondui siūlome skirti 3,9 milijardo eurų, o vidaus saugumo fondui, kas apima ir sienų apsaugą, tai 4,6 milijardai. Tai yra 45-55 procentai toks paskirstimas. Aišku, tokia toks pasiūlymas e, atsirado dėl to, kad e, sienos yra administruojamas pagal saugumo fondą kol kas, taigi dėl to ir šis e, pakeitimas. Dar norėčiau pažymėti, kad kiekviename fonde bus numatyti tam tikri specialūs poreikiai. Vieną norėčiau išskirti, kas ypač aktualu parlamentui, tai būtent perkelimas kadangi prieglopščio ir migracijos fonde, beje, aš nuolat kartuoju, jog mes labai vertiname jūsų iniciatyvą dėl perkelimo, taigi 560 milijonų mes skiriame bendrijos per, perkelimo programai skatinti perkelimus, bei siekiame, kad europinių lygių kartu su parlamentu būtų prieimami prioritetai dėl perkelimo. Taigi tokį mes e, pateikėme pasiūlymą. Aš tikiuosi, kad dėrybų pabaigoje situacija pernelik stipriai nepasikeis. Tačiau ir tą dalyką aš ypač norėjau atkreipti dėmesį, kadangi jis ypač aktualus. Taip pat numatome specialias iniciatyvas saugumo fonde. E, iš jų bus finansuojami penkis strateginiai tikslai vidaus saugumo srityje tai yra mūsų atskaitos taškas. E, aišku, galima daryti daug ir labai daug, bet kažkom reikia remtis. Dar ypatingas klausimas yra informacinių technologijų panaudojimas agentūrose, tai susijęs su tam tikrų planuojimų projektų projektų vykdymu, pavyzdžiui, išmaniųjų sienų projektas, registruotos programos ir projektai, kurios yra, turi gyvendinti atskiros agentūros, tam tikri pinigai numatyti. Mes tiesiog norime parodyti, kad e, jog turime 100 milijonų e, potencialiems projektams finansuoti, aišku, jeigu jie bus patvirtinti, jeigu ne, tai bus galima lėšas perkelti į kitas sritis. Kalbant dar apie agentūras, paskutinis aspektas - subsidijos agentūroms, Frontex, Europolui, Sepolui ir kitoms šios ryties agentūroms 1,6 milijardo numatytas skirti. Tai yra toks, e, tokia grubi mm, prognozė e, šioms agentūroms atsižvelgiant į tos naujosius uždavinius, ypač Frontexui pagal naująjį reglamentą, taip pat e, į Europolo naujas užduotis, atsižvelgiant į naują teisinį pagrindą, kurį mes ketiname mm, pasiūlyti kitaisiais metais, bet to Sepolui skirsime daugiau lėšų mokymo programoms, taigi visa tai sutelpa į 1,6 milijardą eurų. Jeigu bus papildomo poreikių ad hoc, atvejais bus skirta ad hoc pinigų, tai bus projektams įgyvendinti, o ne e, biudžetui finansuoti šių agentūrų skirti pinigai. Tai grubiais bruožais mūsų pasiūlymas. Na, šis patvirtintas pasiūlymas nelabai skiriasi nuo mūsų pradinės vizijas, kurią aš jau keletą kartų jums esu pristatęs. Būkime realistais, be abejo, ekonominė situacija tokia, kokia yra. Buvome pakal, pakankamai kuklus diskutuodami e, tarpusavyje buvo daug kas nustebinti mūsų kuklumu, kadangi mūsų prioritetai yra labai politiškai ak aktualūs. Paketo esmė yra ne tik pinigai, bet ir jų panaudojimo pasikeitimas. Anksčiau daug e, laiko skirdavome sąskaitų rašymui ir patikrinimui, kad nekiltų problemų su apskaita. Taigi tokie mūsų pasiūlymai tokiems tikslam numatome panaudoti pinigus, taigi dabar e, pirminės diskusijos, o po to ilgos dėrybos. Q. Dėkui. Dėkojam komisijai ir mūsų pranešėjui už tokį išsamų pranešimą. O dabar suteiksime žodį mūsų komiteto nariams. Pradėsim nuo pono Buzutil. Thank you, Mr. Chairman. Well, let me start. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti ponė Manservizi už tokį aišku ir išsamų pristatymą, kokie yra komisijos planai. Turiu keturis pastebėjimus, jeigu leisite. Visų pirma, mano bendroji reakcija yra tikrai teigiama į tai, ką Jūs pasakėte ir ypač kalbėdamas savo frakcijos EPP vardu, galiu pasakyti, kad mes visų pirma norime akcentuoti centralizuotai valdomus fondus, kurie yra pakankamai lankstus reaguoti į nenumatytus atvejus. Tai mums yra svarbiausias dalykas, kadangi žinome, kad per pastaruosius metus trūko tiek lankstumo, tiek buvo pernelyg didelis susiskaldimas ir dėl to negalėjome pakankamai greitai reaguoti į e, netikėtų susiklošusias situacijas. Taigi šį aspektą mes nagrinėsime ypač atidžiai, o kitas dalykas yra susijęs su finansiniu elementu. Kalbant apie mūsų bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis emigracijos rytyje, jūs pats, ponė Manservisi, sakėte, bent kelis kartus, kalbėdamas mūsų komitete per pastarosius mėnesius, kad dėrėdamėsi su trečiosiomis šalimis emigracijos klausimais, mes esame nepakankamai iniciatyvus. E, mums patiems trūksta tų iniciatyvų, kurios padėtų trečiosiam šalim sutikti su mūsų migracijos nuostatomis. Aš tikiuosi, kad tai netrukus atsidurs praeitie ir kad lėšų, kurių reikia, E, veiksmingam bendradarbiavimui migracijos rytyje užtikrinti bus numatytos. Su jomis yra susijęs ir poreikis, kad visos dėrybos su trečiosiomis šalimis dėl migracijos būtų susijėtos su platesnėmis dėrybomis kitose sritise kitais klausimais. Kadangi, kaip jūs pats sakėte, labai sunku yra sudominti trečios, trečiasias šalis šiuo klausimu, jeigu jį svarstome atskirai ir nekalbame apie kitas jiems aktualias rytis. Dėl Frontex. Nesu tikras, ar teisingai supratau, kad 1,6 milijardo, kuriuos jūs siūlote kaip subsidijos agentūroms, apims ir tas lėšas, kurios bus skirtos e, padidinti agentūrų ištekliams e, tam, kad jos galėtų įgyvendinti savo naujus mandatus, naujus įgaliojimus. Kadangi, kaip žinote, dabar yra numatoma galimybė agentūroms netgi pačioms pirkti techninę įrangą. Taigi mums būtų labai įdomu išgirsti iš jūsų, ar jau yra numatyta, kad agentūra e, yra, turės visas galimybės į atlikti dabar jai priskiriamas naujas pareigas, įskaitant ir techninės įrangos įsigijimą. Kita. Saugumo dalis, kuriai bus skirta 55 procentai viso biudžeto, ar ji apims ir sienų apsaugą? Kalbant, ar tai apims ir išorės sienas, ar būtent todėl atsirado skirtingi procentai, norėčiau paaiškinimo čia, bet taip pat labai įdomu bus per ateinančius mėnesius pamatyti išsamų pasiūlymą, nors mano pirminė reakcija yra iš tiesų labai teigiama. Dėkui. Busutil. Dėkoju ponui Buzutil. Pana Dion. Oui, merci. Ačiū. Noriu padėkoti direktoriui už tai, kad atėjo į komitetą pristatyti uh, pertvarkų, kurios yra tikrai labai pagidautinos. Aš turiu klausimą apie prieglapsčio ir imigracijos fondo lėšas dėl poros priežasčių. Visų pirma, tas fondas veikia ne visiškai e, nuosekliai, bet jūs jau pristatėte tai. Kitas dalykas baiminamasi ar, ar mes e, dalyvausime e, svarstymų etape, mąstant, kaip užtikrinti geresnį to fondo funkcionavimą. Taip pat atsižvelgiant į tai, ką, ką galime konstatuoti, kokias išvadas padaryti. Jūs minėjote, kad Kai kurių iš tų instrumentų panaudojimą trūksta lankstumo, kad negalima prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos ir iškilusių krizių ar netikėtai susidariusių aplinkybių. Taip pat reiktų pažymėti, kad dažnai tų fondų lėšų nepakanka, ypač išorės reikalų srityje ir, ir mums tenkančių užduočių e, našta tik auga. Taigi iškyla rizika, kad e, įgyvendamos metinės programos nukentės, jų veiksmingumas nukentės. Taip pat galime kalbėti ir apie daugiametį programų finansavimą. E, taip pat E, dar vienas svarbus dalykas - finansinės kontrolės procedūrų sudėtingumas. Jūs apie tai taip pat kalbėjote. Tai irgi atsiliepia mokėjimų procedūrai ir kartais tai taip pat sukuria papildomų sunkumų projektų vykdytojams bei nevyriausybinėms organizacijoms dėl struktūrų keitimo, kokio ko, ko, kas mums labiausiai rūpi, kas mums kelia nerimą ir apie, kalbant apie politinį tų pokyčių poveikį, kalbant apie saugumo sritį, saugumo klausimus. Jie nėra svarbiausi, jie neakcentuojami tarp kitų prioritetų. Ir aš norėčiau paraginti siekti pusiausvyros. Uh, Ir dar vienas dalykas, dėl ko, kas mums kelia susirūpinimą. Refinansavimo sritis. Biudžeto mažinimas, susijęs biudžeto mažinimas. Ir norėčiau dar du dalykus iškelti. Būtina užtikrinti, kad kad tuos fondus būtų galima sparčiai panaudoti prireikus, susiformavus netidėliotinai e, padėčiai. Ir prieglapšio ir imigracijos srityje situacija gali nepaprastai greitai pasikeisti. Prisiminkime pastarųjų kelių mėnesių įvykius. Taip pat norėčiau primiktinai e, akcentuoti, kad daugiamečio, finans, daugiamečio finansavimo programų e, srityje reiktų siekti didesnio veiksmingumo. Uh. Ponas Tavaris. Dėkui. Tai yra priemonės. Manau, kad kai vartoji, naudoji kokias nors priemonės, svarbiausia yra tikslai, kurių tomis priemonėmis pasiekime. Ir iš tiesų, prieš keletą metų parlamentas ėjo visai kita linkme. Ir ne tik tai aš, kaip pranešėjas, bet ir visas parlamentas tuomet siekė to, kad būtų atskirti Europos, kad Europos pabėgėlių fondas būtų padalintas į kelias dalis. Tam, kad būtų aišku, kam kokios skiriamos lėšos. O dabar problema yra ta, kad lėšos yra didžiulės ir nepakanka kompetencijos, jei galėčiau tai pasakyti, e, suplanuoti, kaip jos bus išleistos. Taigi jūs siūlote milžinišką žingsnį, milžinišką paradigminio pobūdžio žingsnį ir aš kalbu ne tik tai todėl, kad e, prieš kelis metus parlamento nuomonė buvo visiškai kitokia. Aš tik noriu pasakyti, kad turime užtikrinti, jog šios priemonės bus naudojamos taip, kad e, vis tik tai būtų išlaikyta procedūros patikimumas. Ir e, politinis samoningumas, kurio mums labai reikia. Man dalis to, ką jūs sakėte, labai patinka. Pavyzdžiui, kur yra kalbama apie lankstumą, panaudojant lėšas numatytas komisijos skirtas politikos įgyvendinimui, tačiau kitos jūsų pasisakymo vietos man kelia nerimą. Aš savo sritį panaudosiu kaip pavyzdį, bet ir savo, savo regioną panaudosiu kaip, kaip pavyzdį, bet kalbu bendrai. Taigi, kaip mes galėsime būti tikri, kad pavyksime, pavyks įgyvendinti e, tikslų su numatytomis lėšomis. Nes mums atrodo, kad ankstesnis fondas buvo priemonė, ir jo lėšos buvo panaudotos pabėgėlių perkelimo programoms, kurios buvo įgyvendinamos pakankamai efektyviai. Ir taip pat veikė e, per, asmenų perkelimo padalinys, kurio mes patys paprašėme. Jūs apie jį dabar sakėte keletą labai gražių žodžių, bet mes jau kalbame apie 2012 metų biudžetą ir atrodo, kad tų metų biudžete asmenų perkelimo padalinio nėra numatyta, galbūt jisai atsiras biudžete 2013-aisiais, bet e, juk jis buvo labai svarbus, panaudojant lėšas, tad jo reikėtų ir dabar, tam, kad panaudotume numatytas lėšas veiksmingai nes žmogiškieji ištekliai ir yra lygiai tiek pat svarbus, kiek ir finansiniai. Kita vertus, jūsų siūlomos priemonės yra labai geros ir geresnės siekiant užtikrinti lankstumą veikti netikėtų situacijų atveju. Taip pat turiu keletą klausimų dėl bendros administravimo, bendros valdysenos. Ar jūs nema, kas atsitiks pasidalinus administravimą, jeigu valstybėms narėms pritruks lėšų? Ar jūs nemanote, kad bus iškraipyti kiti politiniai tikslai, kurie yra dabar numatyti taupimo sąlygomis? Ir bendrijos tikslai, mano nuomonė, yra labai įdomus, bet kas juos apibrėžia, kokia bus procedūra numatyti bendrijos tikslams. Reikėtų čia labai aiškiai tai įvardyti. Jeigu komisija, tarkime, yra pasirengusi įgyvendinti bendrijos tikslus ir renkti mūsų savo pačios iniciatyva ataskaitas, na, man ne, ne, neaišku, ar komisija taryba tikrai norėtų eiti tokiu keliu, nors būtų įdomus pasiūlymas. Ir taip pat aišku, kad lankstumas komisijai yra naudingas, bet reikia taip pat numatyti pakankamą vaidmenį parlamentui kad jis galėtų dalyvauti kontrolėje. Netrukus baigsiu savo pasisakymą. Tad manau, kad turime būti lankstesni ir numatydami e, tų naujų ir lankstesnių priemonių įgyveninimo kontrolę. Ir pabaigai galiu pasakyti, kad aš labai daug dažnai prisimenant Jero Spinelį žodžius, kai jisai sakė, kad dažnai e, kildavo klausimas, ar reikėtų uh, užtikrinti svarbesnį vaidmenį Europoje vyriausybėms ar uh, asme, piliečiams. Reikia žvelgti visą laiką plačiai ir vertinti visus aspektus nes iš tiesų mūsų piliečiai, valstybės tarnautojai yra labai puikus žmonės ir reikia dėl to atsižvelgti į jų e, pasiūlymus ir jų darbo efektyvumą. O taip pat Altiero Spinelį sakė, kad nereikėtų visų pastangų sutelkti siekiant valstybės tarnautojų Europos. Tad, kai kalbame apie lankstumą, aš manau, kad jums tikrai jo reikia, įgyve, e, skirstant lėšas, bet lygiai tiek pat lankstumo reikia įgyvendinant kontrolę. Pone Vikstrom, atsiprašau, kad aš priskiriau jūsų Aldė frakcijai. Na, man tai visiškai nesukelia jokių nepatogumų. Noriu visų pirma padėkoti Jums, ponė Manservisi, už tikrai įdomų pasisakymą, kuris baigėsi tikrai pozityvę gaidą. Mano frakcija tai tikrai džiugina. Turime pasirūpinti ir užtikrinti, kad organizacijos atspindėtų politinės, politinę valią ir siekimus. Taigi tuo požiūriu jūsų pristatyti pakeitimai yra tikrai sveikintini. Ir krizių netidėliotinų aplinkybių momentais, kuomet reikia, kuomet atsiranda spaudimas, reikia turėti galimybę našiau, sparčiau dirbti ir greičiau įsikišti. Todėl ta įrankių dėželė, kurią minėjote, buvo iki šiol išskaidyta, dabar, o dabar ji tai tų pasiūlymų bus sustiprinta, jeigu tik ta įrankių dėžė bus panaudojama e, užpildant spragas, kai, kai, kai ji bus būtina. Taigi reikia labiau iniciatyva grindžiamo požiūrio ir jeigu jūsų pristatyta architektūra supaprastinta šiuo laikinė atnaujinta, pasitarnaus e, sie, poreikiams veikti našiau už pasiekti geresnės kokybės veiklos kokybės ir rezultatų, tai na, tuo tenka tik džiaugtis, mes tai sveikiname. Nepamirškime, kad bendroji Europos prieglapščio sistema atsiras, kai pradės funkcionuoti ši priemonių dėžutė. Taigi noriu paklausti, kaip jūsų nuomonė tie du fondai bus panaudojami ir taikomi naujoje situacijoje, kuomet prieglopščio sistema jau veiks. Norėčiau užbaigdama paraginti jūsų nepamiršti demokratinės kontrolės, demokratinės priežiūros svarbos, tai yra parlamento vaidmės ir parlamento atliekama darbo svarbos. Ponas Papa Nikolau. Ačiū pirmininkė. Visada labai įdomu klausytis jūsų, ponė man servisi, ir aš visada daug nemažai sužinau iš jūsų pasisakymų. Tačiau pasigėdau kai kurių dalykų šiandien. Neišgirdau nieko apie to finansavimo vertinimą. Pateiksiu pavyzdį. Sulaukiau atsakymo į savo klausimą raštu dėl E, skirto finansavimo bendradarbiavimui su Turkija. Turkijai numatyta daugiau nei 400 milijonų eurų iki 2013. Kas atsitiko su tomis lėšomis? Mes visi žinome, kad bendradarbiavimas su Turkija vyksta labai vangiai. Ir nemanau, kad kas nors iš esančių galėtų teikti, kad yra patenkintas tuo bendradarbiavimu. Bet mes tam tikslui išleidome, skiriame lėšų ir džiaugiuosi, kad numatyta, jog toliau ta, tas matmo mus didinamas iki 2010-ųjų, bet tačiau kaip sužinoti, ar, iki, ar, ar tas bendradarbiavimas ir lėšos skirtos duos tokių rezultatų, kurių mes tikimės. Ačiū, ponė Veržėt. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau savo ruoštų taip pat padėkoti ponui man servisi. Manau, kad visi sutarėme, kad reikia siekti daugiau nuseklumo, lankstumo, reikia geriau panaudoti lėšas ir reikia panaudoti tos fondus netidėliotinų situacijų sprendimui. Visi sutarėme dėl prioritetų, prioriteto tokioms situacijoms. Uh, ES pasienyje kartais susidaro įtampos žydiniai, dėl to irgi sutarėme, tačiau mes nesutarėme dėl tų įtampos šaltinių priežasčių. Kalbėdamas savo frakcijos vardu, noriu išreikšti mintį, kad mūsų frakcijos nuomonė, tie įtampos šaltiniai susidaro dėl to, kad valstybės narės nerodo pakankamai solidarumo. Kalbu, pavyzdžiui, apie tai, kaip ES elgėsi su pabėgėliais iš Libijos, kurie tuo metu bėgo nuo karo. Ir valstybių narių solidarumas žmonių bėgančių nuo karo atžvilgių ne, nebuvo pademonstruotas. Mane ypat, taip pat neramina tendencijos šioje srityje, nes kai kurių šalių vyriausybės paskelbė, kad jos dar sumažins e, teisę tos migracijos srautus. Na, tai ir kalbu apie solidarumą. Na, aš esu prancūzija, tikriausiai suprantate, apie ką kalbu. Dar vienas konkretesnis pavyzdys - Frontex agentūra. Europos parlamentas yra pateikęs aiškių pasiūlymų dėl būtinos pusiausviros tarp žmogaus teisių e, paisimo ir valstybių narių interesų. Ta pusiausvyra, kuris surasta, nėra mūsų iki galo tenkinanti. Turiu klausimą dėl gelbėjimo jūroje. 2010-aisiais daugiau nei 1000 žmonių nuskendo viduržėme jūroje. Ir šiais metais taip pat tūkstantį žmonių jau nuskendo viduržėme jūroje. Draugė su kolegomis iš žaliųjų frakcijos ir liberalų frakcijos užduodame komisijai klausimą ir teigiame, kad komis, uždavėme klausimą ir norime pasakyti, kad gautas atsakymas mūsų netenkinas. Reikia gelbėti žmonių gyvybės, tai yra svarbiausias, didžiausia įmanoma susidaranti krizė. Ir Norėčiau čia dar kartą prisiminti, kad e, reikia tinkamai elgtis su, su tais paveigėliais, kurie atsiranda prie ES sienos per viduržemio jūrą. E, pagalvokime apie ES įvaizdį žmogaus teisų srityje ir dialogą, kurį galėtumėme plėtoti su trečiosiomis valstybėmis. Tas įvaizdis, man atrodo, kartais tikrai yra nekoks, nes tre, tre, kai kurios trečiosios šalis jau nebetiki ES oficialiai sakomais žodžiais. Ponas Dies Demera. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti taip pat ponui Manservisi. Atvyk... Atėjau šiek tiek pavėlavęs, bet viską, e, gavau visą informaciją, nes mano padėjėjai man perdavė jūsų pristatymo tekstą, tačiau noriu paprašyti patikslinimo. Jūs kalbate apie subsidijas agentūroms ir kalbate apie 1600 milijonų eurų. Jūs sakėte, kad tai apima asignavimus Frontex agentūrai ir Simonas apie tai kalbėjo, tačiau mane neramina kai kas kita, ką jis pasakė. Remiantis naujo, naujuoju teisiniu pagrindu. E, Lisabonoje numatytų pagrindų Europolo veikimui yra numatytas apskaičiuotas biudžetas e, tai agentūrai iš tų pusa, beveik pusantro milijardo eurų Na, tikriausiai mes ne, ne visiškai susišnekame. Naujoji Frontex agentūra yra realybė, o Europolas dar vis yra vertinamas. Norėčiau paklausti, kokius kriterijus naudojate, rengdami Europolo biudžetą. Naujasis, naujoji, naujasis Europolo biudžetas bus tvirtinamas pagal bendrą sprendimų pri, prieimimo procedūrą. Jį tvirtins ne taryba, kaip iki šiol, iš 1,6 milijardų eurų. Kiek bus skirta tam numanomam Europolui, Klod Morajas? Ačiū, ačiū, ponė generalinį direktorių, už tai, kad taip teigiamai pristatėte strategiją lankstumą, neįlinės situacijos. Aš norėčiau papriešti tai, kas aktualu mūsų frakcija ir kitiems, kiti kolegos apie tai kalbėjo, būtent bendroji strategija, ponas Tavarės, tai kalbėjo, kokia bus parlamento pozicija. Jūs kalbate apie du fondus. Paimkime e, migraciją ir prieglopsti. Labai politiška sritis. Mes abu dalyvavome konferencijoje dėl integracijoje, dėl integracijos uh, Akivaizdu, kad valstybės narės čia turi labai aukštų prioritetų. Taigi tas bendras administravimas yra politinis sprendimas ir geras, manyčiau, tačiau kokią įtaką tai darys mūsų uh, ateities vizijai. O kalbant apie vidaus saugumą, ponas Perselino rengia pranešimą šią temą. Gal uh, reiktų e, daugiau išgirsti apie kovą su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, kokia bus pusiausvara, nes organizuotas nusikalstamumas šiuo metu yra aktualesnė tema. Aišku, daug kas bus nuspręsta artimiausiais mėnesiais, tačiau gal mm, bendrą e, strategiją pristatytumėte. Ačiū, kolega. E, prašom trumpai. Dėkui. Trumpas komentaras. Ačiū e, komisijos atstovui už labai aišku pasisakymą. Daugiau strategijos, mažiau susiskaldimo, tai yra labai gerai. Tai tikrai e, padės susidaryti geresnį vaizdą apie tai, ką mes darysime, kaip darysime. Nepamirškime e, strategijos konkretesnių dalių, komisija padarė strategijos pristatymą. Tai leidžia suprasti, kokia yra esama situacija. Praėjus metams, e, po to, kai buvo pristatytas pirmasis dokumentas, tie penki aspektai, kurias išskyrė komisija, yra svarbus. Tačiau, kas yra svarbiau? Taigi, kokia kokie iš tų penk, kas iš tų penkių sričių yra prioritetas. Kaip teisingai kolegos pažymėjo, parlamentas turi turėti daugiau galimybių kontroliuoti situaciją. Tai ypač e, aktualu atsižvelgiant į susidariusią padėtį. Tai taip pat svarbu, kadangi kalbame apie daugiametę e, programą, todėl fondų panaudojimas turėtų būti labai e, gerai kontroliuojamas. Pone Manservisi, išklausite daug komentarų, e, kai kurie iš jų buvo pakankamai ilgi, tačiau gal spėsite e, į jums skirtą laiką, prašau. Send. Dėkui, dėkoju už jūsų komentarus ir už jūsų klausimus, jie padės paaiškinti, ką ketiname nuveikti per ateinančius mėnesius. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mes kalbam apie teisinį pagrindą numatantį lėšų ir fondų organizavimą. Jūs matote pagrindinius tikslus, bet e, taip pat čia yra numatomas būdas, kaip užtikrinti trialogą, sprendžiant problemas. Ir be abejo, jeigu numatysime pernelyg griežtas taisyklės, dialogą vesti bus daug sunkiau. Taigi jūs matote, kad šitie dokumentai yra pakankamai lankstus ir jie yra iš tiesų dar tik tai pati pradžia mūsų viso darbo. Ir čia tikslas yra e, nurodyti pagrindinę lėšų sumą, pagrindinę architektūrą, pagrindinius būdus lėšų, lėšas paskirstyti, bet aišku, ne, nėra dar kol kas nurodyta, kiek yra paskiriama vienam, vienai sižiai, kiek kitai. Mes, manau, tiesiog laikysimės tos pačios. Uh, e, sistemos to pačio požiūrio, kaip, kaip kad ir iki šiol. Bet dar kartą akcentuoju, kad šis dokumentas yra pats pirmasis. Aišku, dar reikės galvoti, analizuoti. Ir mes juk čia kalbame apie komisijos pasiūlymą, kurį daugelis laiko pernelyg ambicingu. Todėl aš siūlau pritarti šitam pirminiam mūsų pasiūlymui, nes jeigu to nepadarysime, bus labai sunku dirbti ateityje. Tad dabar pabandysiu sureaguoti į jūsų klausimus. Pono Bozutil e, klausimas dėl ryšio tarp išorinio finansavimo ir platesnio dėrybinio konteksto siekiant įvairių susitarimų. Ko čia siekiame? Visų pirma, uh, įvardyti labai aiškę e, sritį veiksmams, kurių galėtų imtis vidaus reikalų generalinis direktoratas. Ir pamatysite, kad ateityje jam yra numatytos dvi pagrindinės sritis, tai yra vystimo ir partnerystės politika. Taigi čia mes tengiamės užpildyti visas spragas, nieko nepakeisti, bet tiesiog numatyti tai, ko dabar trūksta. Ir mes siekėme e, numatyti priedą vidaus reikalų ir plėtros politikoj, kadangi mes žinom, kaip nesažininga yra panaudoti vystimuisi skirtas lėšas kitiems tikslams. Ir be abejo, tą pasiūlymą pateikėme platesnėme kontekste. Ir reikia atsižvelgti į visas galimas naujas sąlygas. Tarkime, kalbame apie vystymą, bet reikia e, nepamiršti ir, tarkime, transporto arba kitų sričių, kurios yra lygiai taip pat susijusios. Aš negaliu uh, jums pateikti konkrečių skaičių. Aš tiesiog e, iš ankstinius e, skaičius minėjau, bet dar tikslių sumų nėra. Mes savo pasiūlyme jų ir nesiekėme numatyti. Bet kalbant apie išorinį finansavimą, tai mes galvoje čia turime maždaug pusę milijardo eurų. Tai yra pakankamai daug. bet mes nepateikėme, neįsiekėme pateikti konkrečios biudžeto eilutės pasiūlymo. Aš suprantu, kad čia dėrybos ir dialogas tarp parlamento ir, ir komisijos yra nesibaigiantis. Ir dažniausiai yra sakoma, kad jeigu mūsų veiksmai bus labiau orientuoti į politinius tikslus, tai jie bus uh, E, sunkiau kontroliuojami. Bet nebūtinai taip yra. Juk reikia nusimatyti e, lankstumą, kaip elgtis, jeigu nepavyktų visų lėšų panaudoti tiems tikslams, kuriems jos būtų skirtos iš pradžių. Kalbėjome apie asmenų perkelimo pavyzdį. Tai jeigu mes Mes norime užtikrinti lėšas šiam tikslui. Tai daryti per du skirtingus fondus. Norime padėti valstybėms narėms įgyveninti savo numatytas politi, e, politinės priemonės ir taip pat e, numatyti bendresnį fondą, kuris padėtų įgyveninti europinės iniciatyvas šioje srityje. Ir mes manom, kad čia niekas niekam neprieštarauja ir mes valstybėms narėms nenurodinėsime, ką, kokiu žingsniu konkrečiai jos turėtų imtis, bet padėsime joms juos įgyvendinti. Dėl agentūrų daug kas kalbėjo apie jas. Mes be abejo bandėme apskaičiuoti agentūrų stiprėjimo galimybę ir mūsų finansinėme uh, vertinime įvertinome tai, kiek reikėtų padidinti biudžetą Europinėms agentūroms. Europolas, Sepolas gaus naujų įgaliojimų panašu, tad jiems atrodytų reikėtų daugiau lėšų. Tačiau buvo nuspręsta visas šias agentūras sugrupuoti į trečią kategoriją ir joms numatyti bendrai daugiau lėšų. Taigi mes kol kas čia nepateikėme konkrečių skaičių atskirai kiekvienai agentūrai, nes taip nusprendė komisija. Bet e, galiu pasakyti, kad iš 1,6 milijardo eurų e, lėšos skirtos trims agentūroms yra iš tiesų didesnės negu buvo iki šiol. Europolas, tarkime, paimkime kaip pavyzdį. Europolas jau dabar kontroliuoja PNR susitarimų gyvendinimus su valstybėmis, su trečiosiomis šalimis. Tad jam reikės lėšų tai įgyveninti ir toliau. Jeigu, tarkime, mes sukursime Europos kibernetinių nusikaltimų centrą prie Europolo, jam taip pat reikės finansavimo. Tad mes ir bandome numatyti didesnį finansavimą. 2012 metų biudžete jūs jau matėte, kad agentūroms nebuvo sumažintas finansavimas, tai yra dvi agentūros Frontexas ir aišku, taip neatsitiktinai jai nebuvo sumažintas e, finansavimas. Mes tokiu būdu stengiamės, e, stengiamės atliepti būsimiems jos poreikiams ir tai matosi. Pone Gijon. Pone Gijom, dėl, dėl daugiamečio finansavimo negaliu sakyti, kad e, jau viskas parengta. Žinau, kokia yra praeitis istorija šioje srityje, žinau, ko neturime. Jeigu norime sparčiai sureaguoti, visose fonduose yra numatyta nedidelė marža, tačiau reik, norint nor, padidinti norima skirti lėšų, kiek reikia viską iš nuojo perprogramuoti. Tai yra absurdiška, procedūra yra absurdiška. Jeigu jums ir. Jeigu numatytume lėšas, kurios galėtų padėti apimti daugiau, e, pavyzdžiui, kalbame apie partnerystę su jungtinėms tautomis, agentūromis, tai dabar apie tai kalbama tekste, įstatuose, bet jeigu norėtume tai paskirti tam, tikrai, tam tikrajam tikslui, tam tikroje eilutėje. Tarkim, ir jeigu nėra jokių netidėliotinų situacijų, galima būtų dirbti kitaip. Ir kai iš mūsų, kai, jeigu mes turime dirbti pagal centralizuotą sistemą, mes turime gebėti reaguoti sparčiai, taip pat dirbdami nacionalinių programų pagrindu daugiametis finansavimas, jis iš dalies susijęs ir su bendru valdymu. Tikslas užtikrinti, kad tai e, būtų daug labiau susiję su mūsų tikslais, o ne su atskirais e, izoliuotais projektais ir veiksmai. Jeigu, pavyzdžiui, kur nors valstybė pritrūksta lėšų jinai kreipiasi Europos Sąjungą tam konkrečiam veiksmui. Ir kiekvienais metais aps, primamas sprendimas, ka, kas bus finansuojama. Ir, ir tai yra tas fin, biudžeto rengimo etapas. Dabar finansavimas numatomas daugeliui metų ir bendras valdymas, kaip tikimės, toks yra mūsų tikslas, padės mums uh, siekti tų tikslų. Jūs galėsite mus kritikuoti, bet į mūsų spaudimą, bet reik, reik, reikės užtikrinti, kad įvyktų skaidrios politinės di diskusijos ir kad valstybės iš pat pradžių pasakytų, aš noriu pasiekti tokių ir tokių tikslų. Uh, užtikrinti geresnį, už, užtikrinti lėšų panaudojimą prieglapšio tikslams. Uh, siekti e, kažvykdyti projektus integracijos srityje. Tai yra, bus parengiami tikslai ir projektai ir paskui e, nustatyti tikslai ir bandoma išmatuoti, ar, jie, ar pasiekti tie tikslai. Kalbant apie saugumo aspektus, tai tas klausimas keliame, keliamas pirmą kartą. Ir kiekvienai valstybei nariai bus užduotas klausimas, ko tikitės pasiekti kovoje su organizuotu nusikalstamumu? Kiek e, nacionalinių išteklių jūs skiriate tam, nes tuo atveju tokios situacijoje bus kofinansavimas. Ir pirmą kartą bandysime priverti, skatinti valstybės narės mums papasakoti, pavyzdžiui, kaip jos rengiasi kovoti su organizuotų nusikalstamumu, kokiais išteklius tam skirs, aišku, ir kovoja su terorizmu, Ir reiks konkrečiau įvardinti, ar su kibernetiniais nusikaltimais bus kovojama. Taigi bendro valdymo klausimai, tikslai, jų, jų pobūdis, jų paskirtis yra politizuoti visą šią veiklą. Tai nereiškia, kad, ne, kad bendro valdymo netaikysime ir kitose sektoriuose. Ir Europos parlamentui taip pat dalyvaujant e, tai vykdoma rengiamos finansavimo programos. Vyksta politinės diskusijos su parlamentu ir Jūs nedalyvaujate sprendimų priimimo procese tuo klausimu, bet mes savo ruoštų įsipareigojame, kaip ir vystomosios pagalbos fondų atveju. Taigi, tai uh, tikimės, kad bus įvyks kiek įmanoma išsamesnis dialogas. Dėl bendradarbiavimo su Turkija. Tie skaičiai, kuriuos jūs paminėjote, yra mūsų. Nežinau, iš kur jūs juos gavote, kadangi šitas finansavimas yra skirtas, tur, skiriamas iš Turkijos stojimo, pasirengimo stojimui programų finansavimo fondo bet kai yra sprendžiami klausimai susijęs su 23 ir 24 sienų apsaugos straipsniu, yra numatytos kitos lėšos. Ir to, tos lėšos yra kitokios, taigi jūsų turimi skaičiai ir mūsų turimi skaičiai yra kitokie. Kalbant apie įvertinimą, visi dokumentai dėl įvertinimo, įvertinimo rezultatai, kai tik bus patvirtinti, bus visiems prieinami, galėsime juos aptarti. Ir aš jums tikrai esu visada pasirengęs suteikti daugiau informacijos dėl Europolo ir Frontex. Dėl Frontexo sakiau, yra padidintas finansavimas. Mes bandėme įvertinti, ką, kiek kainuos naujo reglamento įgyvendinimas. Mes, aišku, niekada neplanavome, kad Frontexas pradės pirkti laivus ar lėktuvus, bet e, mes manom, kad vis tiek turbūt jiems reikės daugiau lėšų, net tais atvejais, kai yra numatomas bendras finansavimas su valstybėmis narėmis. Dėl Europolo mes taip pat labai stengiamės nuspėti, kiek veiksmų uh, E, prireiks atlikti Europolui. Tačiau Europolos daugiau, Europolui daugiau reikia lėšų e, steigiant įvairiausius centrus, juos e, valdant, kuriant duomenų bazės arba perkant programinę įrangą. Tad šiuo aspektu jūs teisūs. Bet mes pasiūlėme tam tikras sumas, jos visiems buvo matomos, komisija nusprendė susitelti ties vienu dalyku ir dabar dėl to vyksta dėrybos, dėl to, kiek mes galėsime skirti agentūroms tam, kad užtikrintume jiems galimybės e, įgyvendinti savo funkcijas. Galbūt reikės perkelti dalį lėšų iš vienos viltais į kitą. Ir kaip jūs matėte tekste, mes įvardijome uh, kriterijus skirtus apskaičiuoti nacionalinė, tai yra finansinėms asignavimams, priklausomai nuo to, kokie veiksmai bus įgyvendinami, kokią teritoriją jie apims. Taip pat, e, kalbant apie saugumą, tarkime, vienas iš kriterijų yra e, krovinių pervežimo srautai, jų vertinimas, ir kuo vargingesnė yra valstybė narė, tuo daugiau lėšų jai bus numatyta iš šio fondo. Kalbant apie prioritetus, galiu pasakyti, kad sienų valdymui yra numatyta tikrai pakankamai lėšų ir saugumui tenka didelė dalis Visi kiti prioritetai yra labiau susiję su būsimais politiniais dialogais. Priemonių dėžutė priklausys nuo kiekvienos valstybės narės. Kiekviena valstybė narė turės įvardinti, kokius veiksmus ar veiklas ji norės atlikti per nurodytą laikotarpį ir atitinkamai bus numatomos tos priemonės. Taigi bus numatyta galimybė e, pasirašyti sutartį, kabutėse, tarp agentūrų ir komisijos, skirtą konkretiems tikslams ir pagal tą sutartį bus galima numatyti reikalingas lėšas. Taigi, skatinsime ir iniciatyvas išorės santykiams užtikrinti. Tokia yra mūsų įsivaizduojama struktūra, architektūra. Pažiūrėsime, ar pavyks mums ją įgyvendinti, ne tik tai dėry ir, ir ją, jos laikytis tiek derantis e, politinėse dialoguose, tiek numatant lėšas. Taigi manau, kad svarbiausia visiems susitarti, kokie yra mums svarbiausi prioritetai ir jų laikytis. Dėkui. Thank you. Thank you for... Ačiū. Ačiū už tokius išsamius paaiškinimus, ponė Servisi. Tuo ir baigsime mūsų susitikimą. Noriu priminti Jums, kad e, mes tęsėme mūsų komiteto posėdį 3 val. po papietų. Mūsų laukia labai svarbus klausimas - vidaus saugumo strategija. E, pranešė ponė Porsalino. Ir prašau visų grįžti 3 po pietų.